So, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, it's. Uh... Taigi, mėly kolegos, 3 valandos jau pradėsime komiteto posėdį. Taigi, sveiki susirinkę. Pirmasis klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Ir aš siūlysiu atidėti antro punkto svarstymą iki kito posėdžio. Ir 19 taip pat dėl Pietų Afrikos delegacijos vizito jeigu niekas neprieštaraus. Taigi taip ir bus. Ačiū. Toliau trečias klausimas. Kaip visada šis posėdis yra transliuojamas. Taigi sveikinuosi su žiūrovais. Liublianoje, Talijane, Salonikose ir kitur. Tai turbūt yra svarbu mūsų darbo skaidrumui. E, Posėdėje yra vertimas užtikrintas ir jeigu norite pasinaudoti vertimu, kalbėkite aiškiai, lietai ir garsiai, kad jūsų žodžius būtų galima išversti. Ketvirtas ir penktas klausimai - bendra diskusija apie dar vieną prekybos susitarimą. Šiuo atveju susitarimą tarp ES ir Singapūro Respublikos. Ir iš karto žodis mūsų žymiam pranešėjai šio klausimui, Davidui Martinui. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu iš karto trumpai pasakyti, kad mano rekomendacijoje siūloma pritarti šiam sustarimui. Ir tai aš siūlau padaryti dėl kelių priežasčių. Iš esmės, dėl ekonominių ir geostrateginių, bet taip pat jos susijusios ir mūsų vertybėmis. Ir pirmiausia, turbūt kolegos žino, galiu pasakyti, kad tai yra senas sustarimas, laisvos prekybos e, darybos užbaigtos dar 2012 metais ir jis buvo parafotas 2013 metais. Na, mes privertėme mūsų draugus iš Singapūro gana ilgai laukti. Singapūras, kaip kolegos žino, yra miestas valstybė, bet tai yra visos pietų, e, pietryčio Azijos e, centras. E, ir didesnė prekyba su Singapūru reiškia didesnė prekyba, platesnė prekyba su Azija. Daugybė mūsų įmonių turi biurus ar netgi regioninius nu, būstus. Dauguma tarifų yra nuliniai, tačiau susitarimu panaikinami e, įvairūs tarifai mūsų produktams nuo pirmosios dienos, tačiau svarbiausia nauda ne dėl tarifų yra. Kalbama ir apie netarifinės kliūtis prekybai, pavyzdžiui, e, automobilių, automobilių dalių, atsiranda naujų e, verslo galimybių Singapūro paslaugų rinkoje ir šią prasme reikia priminti, kad E, naudojamas pozityvus paslaugų e, sąrašas pagal GATS modelį. Europos e, Sąjunga Singapūro viešųjų pirkimų rinka pakliūna plačiau pagal, palyginti su GPA, o ta rinka nėra maža, tai yra jis sudaro apie 12 milijardų eurų per metus, taip pat garantuojama mūsų 190 geografinių nuorodų apsauga, kai tos nuorodos bus užregistruotos. Singapūras yra penkioji pagal dydį eksporto rinka Azijoje, Azijoje maisto ir gėrimų prekia atžvilgių. Bet be ekonominių interesų tai yra pažangus sustarimas, kalbant apie ES vertybės taip pat. Aišku, kad mūsų standartai nebus sumažinti, Singapūro prekiams bus taikomi ES standartai apsaugojama teisė reguliuoti ir laikomas atsargumo principo yra nuostata dėl aplinkos apsaugos, dėl miškų ir žvinkystės valdymo ir įsipareigojimai gyveninti daug, daugia šalius e, aplinkosaugos sustarimus kaip Paryžiaus sustarimus. Taip pat rezoliucijoje aš raginu šalis naudoti gyvūnų gerovės nuostatas, taip pat e, žuvininkystės nuostatas, plėtojant akvakultūrą Singapūre. Dėl darbo teisės laisvos prekybos sustarime yra standartinės nu, nuorodos į TDO konvencijas, bet e, e, Singapūras nėra asociavęs e, nediskriminavimo ir susirinkimų laisvės konvencijų ir dėl prievartinio darbo. Pirmininkė, jūs ir aš kontaktuojame su Singapūro kolegomis ir kalbėjome apie tai, ar jie gali siekti ateityje mm, ratifikuoti tas TDO konvencijas. Gavome tam tikrų paaiškinimų iš Singapūro vyriausybės apie darbo politiką. Bet aišku, mes e, tikimės, kad Singapūras greitai ratifikuos tas e, konvencijas. Kaip žinote, mano frakcija e, ragina taikti sankcijoms pagrįstą mechanizmą. Bet to šiame sustarime nėra galima paprašyti komisijos panduoti bendrą peržiūros nuostatą, kad tas skyrius būtų e, lengviau gyvenamas taikant e, sankcijos pagrįstą mechanizmą ateityje. Taip pat noriu priminti, kad e, PCA sustarimas įtraukia ir nevykdymo sąlygą, jeigu būtų pažeidžiamas žmogaus teisės, būtų galima stabdyti laisvos prekybos sustarimo galiojimą. Na ir pagaliau ekonominės vertybės yra svarbios, bet geostrateginė svarba taip pat yra reikšminga. Tai bus pirmas sustarimas, e, sustarimas įgaliojimas tarp e, ES ir ASEANO šalies. Vyksta dėrybos su Indonezija ir galbūt jos bus atnaujintos e, Malazijos ir Tailando atžvilgių ir taip, taip pat galbūt greitai pradėsime kalbėti apie Vietnamą. Kaip žinote, mes norime sudaryti laisvos prekybos sustarimus tarp regionų. Be to, e, Singapūras yra TPP 11 šalių bloko dalis ir e, prekybos rautai su šiomis šalimis didėja. Todėl šiuo metu, turint galvoje JAV politiką, stiprinti ryšius su, su Azijos šalimis yra labai svarbu. Ir kaip ir pradėjau, galiu užbaigti savo pasisakymą, e, ta prasme, kad tikiuosi, kad e, šis sustarimas bus patvirtintas. Ar norite, kad toliau kalbėčiau ir apie investicijų sustarimą, ar dabar jau čia sustoti? Tai bus atskiras klausimas. Gerai, ačiū. Ačiū, dabar žodis šešėliams pranešėjams. Pono Keli, pono Keli pavaduoja ponas Winkleris. Ačiū pirmininkė, kadangi aš pavaduoju kolegą, bet negavau iš jo jokių jokių užrašų. Kolega siūlo panaudoti jo užrašus. Aišku, jeigu perversti viską 180 laipsnių į kitą pusę, tai gerai. Na gerai, bet kaip žinote, EPP remia tokius prekybos sustarimus, kurie yra naudingi ES. Aš manau, kad jau seniai reikėjo Singapūro prekybos sustarimą užbaigti. Ir kaip pranešėjas sakė, e, užtruko viskas labai ilgai, praėjo daug metų nuo šios diskusijos pradžios. Todėl manau, kad pats laikas užbaigti šią procedūrą ir EPP pritars ir šiam sustarimui ir balsuos atitinkamai tiek čia, tiek ir plenarinė sesija. Ačiū EKR vardu, ponas Kamalis. Ačiū. Kaip visi žinote, pranešėjas ir aš dirbame šio klausimu jau seniai. Ir keista, kad per praėjusios kadencijos pabaigoje norėjome patvirtinti šį susitarimą ir dabar jau priejo ir šios kadencijos E, pabaiga ir kiti signalizavo, kad me, to, to tą reikia padaryti. Mano frakcija e, visiškai remia šį sustarimą ir noriu padėkoti pranešėjai už darbą, už visas konsultacijas. Nors, aišku, yra nuomonių skirtumų kai kuriais klausimais, esame tai aptarę ir e, bandėme pasiekti konsensusą, kiek tai įmanoma. Ir kaip sakė pranešėjas, kadangi e, žmonės nerimauja dėl JAV politikos ir e, Trumpas tapo šiek tiek agresyvus, e, e, keldamas vairius grasinimus, žinot, ką jūs padarėte su Kanada, su nafta. Ir tai, kai jis siekia G7 rėmose, todėl svarbu, kaip galima greičiau šį susitarimą ratifikuoti. Aš žinau, kad yra problemų, kurios rūpi jūsų frakcijai, bet tikiuosi, kad galima uh, bus jas išspręsti ir Singapūras jūs patikins dėl savo veiksmų ir tuomet parlamentas dėlė daugumą patvirtins šį susitarimą. Ačiū ponas Tremos Alde frakcijos vardu. Well, uh, short, like... Dėkui, ponė. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai, kaip prieš mane kalbėjęs ir turbūt nenustepsit, pasakysiu, kad mūsų frakcija tikrai nori, kad pagreitėtų visų laisvos prekybos susitarimų sudarimas, tų susitarimų, kurie dabar yra parengti ir jau ant stalo. Turiu galvoje ir susitarimą su Singapūru, taip pat Italijos vyriausybė yra uždegusi žalę šviesą, nes suprantame, kad toks sustarimas yra naudingas visom Europos e, valstybėm narėm, nes mes galime daug eksportuoti į Singapūrą, nes Azijoje mm, Singapūro, ko gero, ekonomika yra labiausia europeizuota, kalbame apie įstatymų viršenybę ir kitus aspektus, galbūt ne viskas mum primtina, kai kurios konvencijos su Tarptautinė darbo organizacija dar nėra pasirašytos, bet jei mes nepasirašysim, nepritarsim šio sustarimo pasirašymui, tai mes kaip ir mm, panaikinsim mūsų komiteto visus darbus. Tai būtų labai svarbu, kad būtų balsuojama iki šio mandato pabaigos. Dėkui toliau žaliųjų vardų, ponas Žado. iš tiesų geriau Singapūrė būti finansininku negu žurnalistu. Singapūras labai aukštai stovi, kalbant apie finansinės paslaugas, tačiau kalbant apie spaudos laisvę, Singapūras yra pačioje apačioje. Žaliesiems ekologams labai daug kyla problemų jau finansinėje plotmėje. Jūs turbūt pastebėjote, kad šiandieną labai nemažai finansų srities specialistų mums pranašauja, jog bus kils finansinė krizė. Galbūt ji bus lygiai tokia pat rimta kaip 2008 metais, o gal ir dar gilesnė. Ir jeigu Europa išbrido iš 2008 metų krizės, tai neaišku, ką ta nauja krizė atneš tiek politinė, tiek ekonominė prasme. Taigi Singapūrui pavyko apriboti e, kai kurių privalomų dalykų e, e, finansinėms paslaugoms taikymą. Aš taip pat norėčiau dar sugrįžti prie tvaraus vystimo skyriaus. Mano kolega Monkler sakė, kad Šis skyrius yra komunikacijos skyrius ir jis nieko bendro neturi su susitarimu realybė. Nenumatyta čia jokių sankcijų, bet to aš manau, kad parlamentas šiuo atveju, kalbant apie tvarų vystimasi, yra nustumiamas į šalį. Aš manau, kad mums reikėtų pasistengti, tą prasme įgyti svarumo, nes ir toliau tada apie bioįvairovę, apie žmogaus teises ir kitas, kitus dalykus šnekėsime, o apie tai ne. Anmari Juen iš GUE. Dėkui. Susitarimas su Singapūru labai svarbus dalykas Aš nesutinku su kai kuriais elementais, kurie įrašyti į šitą susitarimą, ypatingai kalbant apie finansinės paslaugas, o taip pat apie išimtis. Aš manau, kad tai, kas yra numatyta, negalima pritaikyti realybėje, jeigu kirtų, iš, kiltų iš tiesų krizė. Kodėl nepasirinkome tokių pat nuostatų kaip, kaip kitoje sutartyje? Čia yra kalbama apie e, pensijas, apie socialinį saugumą, o šios sritys priklauso vietiniai, vietinių e, valdžios institucijų kompetencijai. Na, bet aš nežinau, ar aš gal nelabai gerai supratau. Kita vertus, gal. Kita vertus, man čia nepriimtina tai, kas parašyta. Mm, aš norėčiau, kad mes atkreiptumėm labai didžiulį dėmesį į kai kurias kitas šalis, kad jos galėtų valdyti savo teritorijas, tai labai svarbu, reaguojant į krizes, kokia reakcija kils iš kitų valstybių pusės. Taip pat norėčiau išsiaiškinti, ar e, šalis gali restruktūrizuoti savo e, skolą palankiomis sąlygomis. Kodėlgi nes nepasirinkame tokios sistemos, kuri jau egzistuoja? Kodėl išradinėme kažką naujo? Dėkojame dabar žodis kitai kolegijai. Jūs turbūt nenustepsite, jog aš labai kritiškai žiūriu į e, susitarimą su Singapūru, susitarimą Oksfaro, Oksfamo pavyzdžiui, e, pranešimas apie e, mokesčių prieglopšius, mokesčių rojus. Šiandieną iš Europos piliečių pusės mes matome didžiulį pasipiktinimą, o, o tai kyla dėl to, kad e, tartautinės įmonės nemoka mokesčių. Ir jeigu dabar jau pasirašome susitarimą su vienu iš e, finansinių, iš e, mokesčių prieglapšių, mokesčių rojų, tai tikrai blogas signalas Europos piliečiams reikėtų pasipriešinti tokiais, e, tokiems susitarimams 2010 metais Trumpas neegzistavo, e, bet argumentai buvo labai panašus, pasirašant panašaus pobūdžio sutartis. Aš manau, kad Europos piliečiams mūsų siunčiama politinė žinia yra tikrai problematiška. Taip pat norėčiau prisidėti prie to, ką prisidė, e, pasakė mūsų kolega Žado. Iš tiesų, su šiuo susitarimu mes dereguliuojame finansinės sistemas, nors turėtumėm daryti atvirkščiai. Jūs man pasakysite, kad aš visą laiką kalbu apie vieną ir tą patį, tačiau pedagogiškai reikia kartoti ir kartoti viską, e, ką e, nori įkalti į galvą. Tik tokiu būdu galima laimėti. Galbūt e, tuos e, susitarimus e, pasirašysime tokius pat saugius kaip ir kitus susitarimus, kalbame apie in, in, in, investicijas, kalb, e, tai čia yra labai gerai, bet apie tarų, tvares, tvarų vystimą mes nekal, nekalbame. Tačiau vis tik tais reikėtų atkreipti geriau dėmesį į planetos problemas, o ne investuotojų. Um, Dėkoju. Aš e, iš tiesų palankiai žiūriu į mūsų Singapūro partnerius ir mes kaip ES tikrai su jais nelabai gražiai elgiamės, pradėjom nuo vieno susitarimo, po to nusprendėm, kad norim kitokio ir keitėm kiekvieną kartą tuos susitarimus. Singapūro partneriai yra suinteresuoti laisvos priekybos sustarimus ES ir palankiai žiūri į mūsų daromus pakeitimus ir jie jau pakankamai ilgai laukia to susitarimo. Taigi mes nebegalime jų taip vedžioti už nosies. Kalbant apie investicijų sustarimą, prie jo šiek tiek vėliau prieisime, bet dabar dar norėčiau pasakyti, kad nuo 2010 metų matome gerėjančią situaciją, kalbant apie Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimą. E, kalbame, e, Europa žengia prieki, kai kalbame apie tvarų vystimasi ir kitus visuomeniai svarbius aspektus. Ir mūsų prekybos sandor, e, partneriai žino, kad visi mūsų prašymai dėl TDO konvencijų ratifikavimo atspindi ES skaidrumą. Ir tos trys pagrindinės konvencijos lieka e, teisė, į, teisė laisvai jungtis į asociacijas, teisė į neišnaudojamą darbą. Ir, ir tikrai labai norėčiau, kad mes be visa ko dar šiame sustarime ir uh, geriau užtikrintume investuotojų teisės, bet turim neužmiršti ir darbuotojų bei gyventojų teisių, apskritai visuomenės teisių. Tikrai laiko neturim, taigi aš manyčiau, kad jei Singapūras, Singapūro partneriai nori, kad parlamentas pritartų tokiam susitarimui, tai jie prieš mum balsuojant dėl šio laisvos priekybos susitarimo turi žengti į priekį ir parodyti, kad jie ratifikuos tas tarptautinės darbo organizacijos konvencijas. E, dėkui, pirmininkė. Aš pasisakau už tai, kad tas sustarimas būtų pasirašytas ir įgyvendintas kuo greičiau, nes e, Singapūras jau labai ilgai laukia iš mūsų tų veiksmų nes situacija kaip ir jau peržengė visas ribas ir ne dėl Singapūro kalties. Aš susitikau su e, Singapūro ambasadoriumi ne vieną kartą, buvau pranešėjęs šią temą ir Singapūras Iš tiesų. Palankiai nusiteikęs mūsų atžvilgiu. Singapūras yra ta tokia neutrali teritorija, e, parinkta uh, viršūnių susitikimui dėl mm, atominio nusiginklavimo, tai mes matome, kaip, koks svarbus Singapūro vaidmuo tarptautiniu mastu. Praeisiais metais aš su delegacija lankiausi Singapūrė. Jų kultūra kitokia negu mūsų Europoje, tai atsiliepia ir požiūrėje į TDO konvencijas. Aš manau, kad jie turėtų tas konvencijas pasirašyti tik tada, kai jie yra pasirengę jas realiai įgyvendinti, o ne pasirašyti grinai formaliai. Dabar yra galimybė pasirašyti ir ratifikuoti susitarimą su Singapūru, nes tai būtų mum vartai į likusią Azijos dalį ir tuo būdu galėtume tada išeiti į daugiau Azijos valstybių. Dėkui, ponas Mos... ponė Moska. Dėkui. Čia yra puikia pravaga mūsų parlamento ir jie reikia pasinaudoti. Mums reikia priversti visus suprasti, kad mes pasimokysime iš tokių aplinkybių ir tai yra galimybė, kurią turime pasinaudoti balsavimo metu. Tai buvo priminta mūsų pranešėjo ir kitų parlamentarų, kurie pasisakė, mes nuolatos keitėme savo poziciją, kūrėme naujus reikalavimus ir panašiai. Iš kitos pusės jie visada buvo pasirengę mūsų reikalavimams e, paklusti. Tačiau dabar man kyla klausimas, ar tai, ką mes darome, yra įgyvendinama. Antra, mes negalime įsivaizduoti, jog gyvename izoliuotame pasaulyje. Tai taip pat nereiškia, jog galime pritarti bet kam, kad, kad, kad galima būtų pasirašyti tą susitarimą. Šiandieną, kartoju dar kartą, dar galime parodyti, dar kartą galime parodyti, kokia stipri Europa, koks stiprus Europos parlamentas, ginant e, tokio pobūdžio kaip šis, e, kai, tokio pobūdžio sutarčių kaip šis sutartis pasirašymą. Aš manau, kad e, vertinti ekonomiką ką mes privalome ir tai turime daryti atsakingai. Aš manau, kad savo dėrybose su Singapūru galime prašyti daugiau. Aš taip pat manau, apie e, apie įvairius susitarimus, viską mes Viską, ką turime, galime pas, viską, ką turime, e, turime pasipanaudoti, kad pasirašytumėm tą susitarimą. E, Europa turi gilinti mūsų santykius ir man atrodo, kad parlamentas turi pritarti. Martin Platt, please. Komisijos vardu, e, ponia Pret. Ačiū pirmininkė, galiu pasisakyti trumpai. Noriu padėkoti ponai Martinui už pranintą pranešimą ir pateiktas rekomendacijas parlamentui pritarti sustarimo sudarimui. Žinau, kad netrumpai aptarnėjote priežastis, dėl kurių sudaromas šis sustarimas. Na ir aš manau, kad svarbu turėti galvoje, kaip sakė pranešėjas, turėti galvoje ne tik ekonominės, bet ir geopolitinės priežastis. Ir kai sakau geopolitinės priežastis, Tai aš nenoriu čia priminti kai kurių prekybos partnerių šiaurios pozicijos. Aš kalbu apie tai, kad mums svarbu skleisti mūsų standartus, kurie mūsų manimo yra geri standartai laisvos prekybos sustarimui tuo metu, kai kitos pasaulio šalis daro lygiai tą patį. Taigi, jeigu mes norime daryti įtaką tam, kas vyksta pasaulyje, mes turime e, siekti tokių sustarimų, tai daro ir kitos šalis, bet jos e, siūlo kitokius standartus negu mes. Ir Singapūras suteikia mums svarbę galimybę e, pradedant nuo prudencinių taisyklių numatyti finansinėms paslaugoms dėl tvaraus vystimosi taisyklių tai leis mums ir parlamentui dėkti, siekti dėkti tokius principus, kurie svarbu ir parlamentui, tai ir TDO konvencijos, pilietinės visuomenės dalyvavimas ir, ir toliau TDO seka situacija Singapūre. Taigi, apskritai mes remiame pranešėjo pasiūlymą ir, aišku, reikia dar kartą priminti, kad tai yra svarbu, kad tai rodo, kad mes galime įgyvendinti, įdėkti savo standartus ir sudaryti tokius sutarimus, kurie juos atspindi. Tokiu metu kartosiu, pakartosiu, kai kitos šalis bando daryti tą patį, bet e, siūlydamos kitokius standartus, negu kad siūloma mes. Labai ačiū dabar David Martin vėl. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegoms už pasisakymus. Dėl darbo teisų aš, žinoma, sutinku su visais kolegomis kad mes norime, kad Singapūras pasirašytų tris TDO konvencijas ir raginame juos tai padaryti kaip galima greičiau, kaip jau minėjau. Pirmininkas ir aš vykome į Singapūrą, turėdami galvoje tą būtent misiją. Darbo prekybos ministras ir ministro pirmininko pavaduotojas, tai yra vieni e, vyriausybės e, svarbus atstovai, aiškiai mums atsakė, Mums buvo pateikti pa, pa, pa, paaiškinimai, kodėl nepasirašytos konvencijos, pavyzdžiui, dėl prievartinio darbo. Konvencinė prasme, prievartinio darbo Singapūrė nėra, nėra, nėra, nėra nei gulagų, nei nieko. Bet, pavyzdžiui, jie reikalauja, kad kaliniai dirbtų rehabilitacijos programų e, prasme. Ir tai netitinka konvencijos dėl privartinio darbo. Aš tikiuosi, kad ši problema bus išspręsta. E, Šonas Kelis minėjo, kad yra skirtingos struktūros, todėl jiems sunku pasirašyti e, konvenciją dėl kolektyvinių dėrybų ir teisės į streiką, bet reikia paminėti, kad, kad šį savaitgalį, kai buvo pateikti kaltinimai dėl seksualinio priekabavimo e, Google, tai būtent Singapūro darbuotojai pirmieji pradėjo protestuoti ir kitose pasaulio šalise Google darbuotojai prad... jais pasiekė. Taigi, pakartosiu, aš tikiuosi, kad iki plenarinės sesijos Singapūras e, parodys pastangas pasirašyti tas e, konvencijas. Dėl mokesčių paminėsiu šeštą rezoliucijos straipsnį, kur sakoma, kad buvo, yra buvę problemų dėl mokesčių praeitie, bet 17 metų birželio mėnesį Singapūras pasirašė sustarimą, daugia šalį sustarimą su e BPO dėl keitimosi mokestinė informacija ir yra sutikęs keistis e, su ES valstybės narėmis, su kuriamis yra dvišaliai sustarimai, tai keistis informacija apie mokesčius, kovojant su mokesčių vengimu. Dėl finansų krizės aš šiek tiek nustebau dėl to, tikiuosi, kad nu, manau, kad kolegos šiek tiek perdeda. Pažiūrėkite į Singapūro dydį. E, ten gyvena 5 milijonai žmonių. Aišku, jis turi daug finansinio turto, bet jeigu kiltų finansinė krizė, tai turbūt ją sukeltų ne Singapūras. Žinoma, laisvos prekybos sustarimas nebus tokia priežastis, nes pagal prekybos sustarimą atveriama Singapūro paslaugų rinka ir finansinių paslaugų rinka, bet Singapūro bendrovės negali E, pakengti mūsų priežiūros sistemą ES. Aš nežinau, kur čia tas užkretimas vyktų, bet jeigu turite daugiau informacijos, aš mielai e, ją pasižiūrėčiau, bet e, noriu pasakyti, abejoju, kad šis sustarimas gali būti finansinės kryžės, krizės priežasties. Ačiū. Terminas pakeitimas penktadienis, lapkričio 9 diena, 13 valanda. Taigi baigėme ketvirto ir penkto punkto klausimus e, svarstymą ir dabar šeštas ir septintas ir vėl Deividas. E, dar kartą atsiprašau, jeigu nuobodu. Dėl investicijų apsaugos sustarimo svarbu pažymėti, kad tai yra pirmas toks sustarimas skirtas vien tik tai investicijų apsaugai. Ir turbūt kolegos primena, pripas, atmenate, kad dar iki iki teisingumo teismo sprendimo aš pasakiau už tai, kad investicijų apsauga ir priekybos sutarimai būtų atskiri dalykai. Na ir kaip kolegos minėjo, Singapūras čia yra labai kantrus. Pirmiausia, pirmiausiame sustarime buvo įtrauktos investicijos 2014 metais. Po to jie sutiko SDS e sistemą pakeisti į CS sistemą ir pernai sutiko suskaidyti tuos du sustarimus. Man atrodo ginčina, ar reikia investicijų apsaugos e, sustarimų e, tarp išsivyšusių ekonomikų, kur teisinės sistemos išplėtotos, ypač kalbant su Gabūrus, kurio dirbame seniai. Tačiau, kadangi yra dvišalių sustarimai tarp Singapūro ir įvairių ES šalių ir visose yra numatytos senos ISDS sistemos ir visas tas višalės sutartys pakeis e, investuotojų apsaugos sustarimas. Daug kartą kalbėjome apie tai, kokius bruožus turi ECS sistema, ypač kai kalbame apie CETA, bet noriu priminti svarbiausius elementus. Tai yra nuolatinis tribunolas, kuris sudaro pripažinti teisėjai, o ne anksčiau parinkti arbitražo teisėjai yra nuostatas e, e, užkertančios kelią interesų konfliktui, užtikrinamos skaidros, skaidros e, procesai ir visi dokumentai skelbiami internetu. NVO gali amikus kiuriai būdu pateikiamą informaciją, yra įsipareigojimai steigti dvišalius investicijų teismus ir yra straipsnis, kuris saugo uh, vyriausybės teisę reguliuoti. Taigi nėra jokio klausimo, kad ta sistema užkirstų kelią vyriausybėms reguliuoti savo rinkas. Be to, IPA tie sustarimai nuėjo toliau negu CETA sistema. Ir būtent Singapūro e, sustarime numatytas apeliacinis tribunolas yra nuostatos dėl prievalių ankstatiniams teisėjams, kai jų termina kadencija baigėsi, kol nėra CETA. Tai jeigu buvai teisėjas e, šiuose bylose, tai vėliau atsistarinės negali imtis e, panašių bylų. Žinau, kai kurie kolegos mano, kad tokio sustarimo mums nereikia, bet jis suteiks galimybę plėtoti mūsų e, investicijų politiką ir palaipsniui panaikinti tą toksišką SDR sistemą. Tai leis mus taip pat, taip pat taikyti panašias taisyklės su kitomis Azijos šalimis, pavyzdžiui, su Indonezija, Tailandu ir Malazija. Jeigu pasakysime ne šiam sustarimui, baigs, bus gal, tai bus galas ES reformuotai investicijų politikai ir kit, tiems veiksmams, ko, dėl ko e, parlamentas prašė komisiją dėrėtis. Todėl reikia pritarti šiam sustarimui, nes čia yra visos detalės, kurių mes reikalavome. Ir galiausiai, nors tai yra pažanga, bet ir toliau turime e, reikalauti, kad ir investuotojams būtų numatyti e, įsipareigojimai ir prievalės. Ne tik teisės, bet ir prievalės, kai jie investuoja trečiosiose šalyse. Taigi tuo ir baigsiu pirinkę. Puiku, labai ačiū, ponas Keli. Atsiprašau, aš nukrypau dėl įtrės. Atsiprašau, aš turiu išeiti balsuoti į įtrę komitetą noriu pasakyti, kad mūsų frakcija praktiškai labai mažai dėl ko nesutarė su pranešėju. Singapūras viską padarė, ko mes jų prašėme. Ir dėl STS, ir dėl kitų dalykų. Suprantame, kad tai yra toksai šabloninis prekybos ar, ar pavyzdinis prekybos ir investicijų sustarimas, kuris po to bus kaip modelis, kaip pavyzdys kitiems sustarimam. Ponas Tremoza išvyko, toliau Janik. Mane tai labai stebina, tačiau jūs čia dalyvaujate nuo, frakci... nuo politinės frakcijos. Tačiau Britai atsisakė e, vienos globos, dabar kitos globos nuo teismų jūs norite. Tai aš manau, kad čia politiškai labai įdomus dalykas. Um, dabar aš visai sutikčiau, tegul man pasakoja, ką tik tais nori, kad SDS gerėja, kai jūs nebeturit, nebeturėsite SDS, tai ICS laimės viską. Uh, bet kokiu atveju demokratija reiškiasi, bet kokiu atveju viešoji politika yra apginama. ICS e, ir SDS e, e yra vienas ir tas pats pasaulyje įmonėms ir tik įmonėms suteikiamas specialus statusas lyginant su valstybėmis, tačiau tai yra nepateisinamas dalykas demokratiniu požiūriu. Kaip galima paaiškinti, kaip paaiškintumėte savo e, rinkėjams, savo bendrapiliečiams, kad e, e, didelėms įmonėms, o tų didelių įmonių e, Singapūrė labai daug, suteiksite specialų statusą. Jų labai daug ten, Taigi jūs suteiksite multinacionalinėms e, įmonėms tokių teisių, kurių net suteiksite piliečiams, e, profsąjungoms e, ir valstybėms. Aš neįsivaizduoju, kaip galima eiti link tokios sistemos, kuri demokratiškai yra niekaip nepateisinama, jeigu norime, kad nurodyti, kad, kad įrodyti, jeigu norime įrodyti, kad Europa dirba įmonėms, o ne piliečiams, tai čia yra pas geriausias dalykas taip veikti. Kol kas dar neturime teismo sprendimo dėl uh, Valonijos uh, skundo ir dėl investicijų skyriaus, tačiau norėčiau pasakyti, labai atsiprašau, tai yra absurdas. Mes laukiame visai priešingo sprendimo. Tai kodėl dabar čia mes turime balsuoti? Brangus kolegos, jūs dvigubai neigiate demokratiją, o politiniu požiūriu tokiu Europoje tai yra visiškai nepateisinama. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil uh, voorstellen dat we de behandeling van dit verdrag uitstellen. Dėkoju. Aš manau, kad iki kitų metų reikėtų šią diskusiją atidėti, kai turėsime teismo teisingumo teismo sprendimą. Mes kalbame apie Singapūro susitarimą, nes tai yra pirmasis susitarimas, kuris buvo pasirašytas tarp komisijos ir valstybių narių. Buvo du tūkstančiai 2017 metais pasakyta Teisingumo teismo, kad tai yra nacionalinė kompetencija. Ir investicijų apsauga turi būti, turi būti užtikrinta. Belgija kreipėsi į Teisingumo teismą, siekdama įsivaiškinti, ar e, investicijų apsauga yra suderinama su Europos teismų sistema. E, aš įsitikinęs, kad teismas atsakys neigiamai. Būtų labai įdomu sužinoti neseniai paskelbtos studijos rezultatus. Teismo sprendimas atidėtas iki e, sausio galutinis sprendimas turėtų būti priimtas maždaug per rinkimus. Aš manau, kad būtų labai keista dabar veikti, jeigu dar neturime to teismo galutinio sprendimo. Dėkui. Norėčiau tik priminti, kad vienintelį kartą, kai Europos visuomenė paklausė, ką jie galvoja apie ES investicijų darbo tvarkę, tai buvo visiškai atmestas tas pasiūlymas. Ir visuomenė CETA susitarimą irgi atmetė. Ir aš čia galiu pritarti Davido argumentams, kad šis sustarimas pakeistų 13 blogų į STS susitarimų, bet mes turim suprasti, kad Europos komisija galėjo susitarti dėl teksto, kad būtų mm, naudojamasi sąžiningai teismų sistema, tai yra, kad investuotojų interesai būtų apsaugoti, e, kreipiantis į dviejų prekybos sustarimo partnerių teismus, o nesukurti kažkokį specialų teismą ir biurokratinę sistemą investuotojų interesams ginti. Tai jei pritarsime šiam susitarimui, parodysime, kad esame blogi politikai, nes nežinom, kaip nuspręs Teisingumo teismas dėl CETA mm, sutartyje numatyto investicijų skyriaus. Ir, pavyzdžiui, teismas gali primti sprendimą, kad tas skyrius pažeidžia ES teisę. Tai ką mes begalvotume apie laisvos priekybos susitarimo būtinumą, tai bet kuriuo atveju manau, kad negalime niekaip pritarti investicijų skatinimo susitarimui ir manau, kad daugelis parlamentarų irgi atmes tą susitarimą. Dėkui, pirmininkė. Mane neramina šis susitarimas dėl investicijų skatinimo? Dėl to, kad mes sukūrėme tokią investicinių teismų sistemą. Ir man problematiška atrodo ta komisijos, mm, mm, ta, ta teismų sistema, kuriai pritarė komisija. nes valstybės kaip ir e, pačios parenka teisėjus tokiem teismam, tai jeigu nedemokratinė valstybė, tai įsivaizduokit, kaip tie teisėjai bus parinkti. Tai dėl to labai svarbu, kad politikai nesikištų į teismų sistemą Kita kartą, kai vyks diskusijos apie investicijų apsaugos sistemas, tai turime į esmę susitelkti, kokios investicijų apsaugos mes norime. Tai yra esmė. O mes dažniausiai apsiribojam tik ginčių sprendimu. Taigi labai susiauriname visas diskusijas, bet jei pažiūrėsime į esminius apsaugos dalykus, tai manau sutarsime, ką norime apsaugoti ir ko nenorime apsaugoti. Ir kai dar kartą pasižiūrėsime į tą esminę interesų apsaugą, tai tada turime pagalvoti, koks arbitražas geriausia tą apsaugą užtikrintų. ICS yra, mano nuomonė, blogesnis sprendimas negu ISTS Ir dabar vėlgi turime Europoje konfliktą, vidaus konfliktą, e, socialdemokratų konfliktą ir tada, ką konfliktą padarome visos Europos konfliktų ir tada e, tarptautinių mm, konfliktų. Singapuriečiai nenorėjo ICS sistemos ir mes jam ją primetėme. Tai ICS sistema, mano nuomonė, yra blogesnė negu ISS, bet galbūt geresnė negu iš vis jokios sistemos nebuvimo. Kaip e, ką tik minėjau, kartojimas yra labai pedagogiškai. Kartoti yra labai pedagogiškai ir jeigu pasižiūrėsime e, iš e, investuotojų pusės, tai labai svarbu jėgų pusiausvyra, labai svarbu apginti aplinkosaugos ir darbuotojų teises. E, visai nebūtinai e, investuotojams suteikti ypatingų privilegijų. Taip iš tiesų e, teisme buvo pateiktas skundas vienos iš ES šalių. Manau, kad ta šalis nusipelno būti gerbiama ir tas klausimas turi būti išnagrinėtas. Mes laukiame teismo atsakymo. Ir aš manau, kad kol kas anksti balsuoti dėl susitarimo kuriame yra tokia nuostata, kuri šiandieną teismo yra nepatvirtinta. Šiandieną jau dešimt metų beveik, kai des, diskutuojame apie tą sutartį, Mums lieka viso labo šeši mėnesiai iki teismo sprendimo. Visai nedaug. Taigi, šiek tiek kantrybės turėsime teismo atsakymą ir pagal tai, koks bus tas atsakymas ir pritaikysime savo išreikšimą poziciją. Chairman, thank you. Dėkui. Gerbiami kolegos, negalim kartoti laimėjom, laimėjom ir dėl to laimu, laimėsime. Mūsų pranešėjas David Martinas labai gerai pasakė, mm, mm, kalbėdamas apie tą naują metodą, kai kalbame apie investicijų teismus, mm, siekiant apsaugoti investicijas. Manau, kad tai yra žingsnis į priekį, bet pritariu taip pat ir pranešėjui David Martinui, kad čia turime tokį CETA plus susitarimą. Nes jei norime, mm, kad būtų patikėta mūsų pasiūlymais, tai galiu pasakyti, kad esame naujame mm, prekybos sustarimų pasaulyje, išklausome savo piliečių. Europos Sąjungoje kompetencijos yra paskirstytos, teismas dirba savo darbą, parlamentas dirba savo darbą ir norėčiau priminti kolegoms, kad Singapūras turi dvi šalės sutartis su atskiromis ES valstybėmis ir ISTS sistema veikia ir kai kurios ES valstybės narės, pavyzdžiui, mano šalis Rumunija turi susitarimus su Singapūru, kuriuos pasidarėme, kuriuos sudarėme prieš įstodami dar į ES ir tos sutartys savaime nesibaigs turime tas sutartis e, užbaigti, atšaukti, kurios dar paremtos į STS sistemą. Dėkui. Mm, labai įdomu buvo girdėti kolegą kalbantį prieš ICS. Aš noriu pasakyti, kad kiek aš žinau, Singapūras neprašė būtent tokios investicijų apsaugos sistemos. Tai jau 13 pasaulio. E, Singapūras yra 13 pasaulio valstybė pagal e, teisės viršenybę. Jie turi teisinę sistemą, kuri puikiai veikia. Tai kodėl mums čia reikia tokio susitarimo? Pritarčiau tiem kolegom, kurie sako, kad laikas dabar netinkamas tokiam e, susitarimui, nes dabar e, teisingumo teismo sprendimo laukiame, nes Belgija į jį kreipėsi, taigi ratifikavimui tikrai netinkamas e, momentas. Komisijos vardu dar, Marija Martin. Dėkui, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Aišku, kad investicijų apsaugos sistemos gali būti įvairios. Tai, ką sakė pranešėjas ir ponas Winkleris, yra tiesa, mes nepradedame nuo nulio. ASTS sistema yra dvišalėse sutartise, kurių yra 13 su kitomis valstybėmis narėmis ir Singapūrų. Ir dabar bandome keisti tokią realybę ir tą investicijų politikos reformą, pradedant nuo CETA susitarimo ir toliau tęsiant susitarimu su Singapūru, mm, reiškia, kad mes norime atsisakyti tos ASTS sistemos, kuri mm, daugam nepatinka. Mes turime reformuoti investicijų apsaugos politiką, nes priešingų atveju, e, jei nieko nedarysime, tai grįšime prie tos senos investicijų sistemos. O susitarimas su Singapūru e, yra labai svarbus. E, ir tada Vietnamas, Meksika, Japonija, e, sustarimai su tomis šalėmis irgi būtų tada pagal tą naują modelį. Taigi reikia investicijų reformos Ir čia mes kalbame ne tik apie e, ginčių sprendimą, bet taip pat ir apie geresnį investuotojų apsaugos sistemą. O kalbant apie teisingumo teismo sprendimą, tai norėčiau priminti jum, kad tas sprendimas yra dėl CETA susitarimo. O parlamentas jau pritarė CETA susitarimui, dėl to mums sunku bus e, paaiškinti Singapūrui, kad būtent dėl teismo sprendimo, kuris yra dėl CETA, mes negalime mm, tvirtinti to sustarimo su Singapūru. Taigi mes turime mm, siekti, kad mūsų veiksmai būtų nuoseklus. Ir šis susitarimas turi būti ratifikuotas tų valstybių narių e, parlamentuose, mm. kai tai yra numatyta, bet šiaip šis susitarimas tai ir signalizuoja, ar mes esame pasirengę toliau dirbti, reformuojant investuotojų apsaugos sistemą. Deividas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėl paskutinio dalyko. Pakartosiu, ką sakė komisija. Yra argumentas, sak, teigiamas, kad reiškia, kad nereikia nieko gyvendinti, kol nebus pateikta komisijos pozicija. Bet nėra argumento dėl to, kad e, parlamentas neturėtų tvirtinti šios sustarimo, kaip po to, kai jis jau patvirtino setą. Ir patvirtinti, ką sako komisija jau sakiau, kad skirtingai nuo laisvos prekybos sustarimo, e, tai šį sustarimą reikės ratifikuoti visiems nacionaliniams parlamentams, tai užtrus. E, antra, nėra neįspręstų nesustarimų. Taigi užtruks dar daug metų, kol prireiks šio sustarimo panaudojimo. Ir aišku, po teismo sprendimo bus galima jį pakoreguoti. Kolegos e, ir komisija pakartojo, kad pradame, nepradame tuščioje vietoje, turime 13 dišalių sustarimų, jie yra nepatenkinami dėl to, ką yra sakęs parlamentas praeitėje. Ši sistema yra nauja. Kristoferis e, sakė, kad dauguma parlamento reikalavimo tos naujos sistemos, todėl būtų keista, jeigu dabar jį būtų atmesta dėl Singapūro. Sutinku su kolegomis, kad Singapūras yra žinomas savo pagarbą įstatymams. Na, man galbūt lengviau pasakyti negu komisijai, kad tai bus šablonas sustarimams su kitomis ASEAN šalimis. Ir ne visos ASEAN šalis e, turi tokią pagarbos įstatymui e, patirtį. Ir šis sustarimas padės mums derantis su kitomis šalimis. Aišku, nenorime sakyti, kad šita šalis yra gera, kita ne čia būtų per toli nužengta, tol turėtume dabar tokį šabloną, kurį galėtume taikyti kitoms šalims. Ir galiausiai kolegoms iš mano frakcijos nereikės teikti, kad, kad šis sustarimas yra viena šalis. Aš nemanau, kad investuotojų teisės turi būti sutikiamos jiems be prievalių. Tai aš manau, kad parlamentas turėtų dirbti toliau, kad atsirastų prievalės investuotojams, kai jie investuoja trečiosios šalise. Pirmininkas, ačiū. Terminas pakeitimas yra pirmadienis, lakryčio 12 diena, 18 valanda. Taigi lakryčio 12, 18 valanda. Ir baigiam 6 ir 7 klausimų aptarimą. Ir po minutės pradėsime balsavimą. Ketvirta valanda ir pradedame balsavimą. Pirmiausia, aštuntas punktas. Tarifinės kvotos. Ką reikia keisti dėl breksito. neturiu kortelės, ją atneša, aš kol kas negaliu jos panaudoti, bet ją atneša. Taigi pirmiausia, patikrinkime balsavimo korteles. Bandomasis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Turime 31 narį, viskas tvarkoje. Taigi galime pradėti pirmiausia. Aštuntas punktas tarifinės kvotos. Ir pirmiausia, inta pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Toliau Agri 13. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. Agri 1. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtinta. Agri 2. Už? Prieš? Susilaiko patvirtinta atmesta. Agri 3, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Agri 4, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, bet patikrinkime. Agri 4, prašom balsuoti. Baigiame, atmesta. Agri 5, kas už, prieš susilaiko pritarta, Agri 6, kas už, prieš susilaiko pritarta, Agri 7, kas už, prieš susilaiko pritarta, Agri 8, kas už, prieš susilaiko pritarta, Agri 9, kas už, prieš susilaiko pritarta atmesta. Agri 10, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Ir dėl viso pranešimo elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Didelė dauguma patvirtinta. Sveikiname Godelį su puikiu rezultatu. Norėjote kažko paklausti? Norėjau, maniau, kad norėjote paprašyti tarp institucinių darybų Taigi, pranešė prašo leisti pradėti tarp institucinės darybas. Dėl to reikia balsuoti elektroniniu būdu, prašom balsuoti. Atrodo, kad pranešėjo pritarėt. Baigiame. Na ir daug, didelė dauguma pritarė šiam prašymui. Labai ačiū. Toliau. Devintas klausimas. Tarybos sprendimas dėl ES ir Japonijos ekonominės partnerystės sustarimo sudarimo. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 55, kas už, prieš susilaiko atmestas, 56 už, prieš susilaiko atmestas, 57 už, prieš susilaiko atmestas, 59 ir, ir 60, kas už, prieš susilaiko atmestas. 61 už, prieš susilaiko atmestas. 62 kas už. 61 patikrinti. Gerai, tikriname. Balsavimas pradedamas. Ir baigiamas atmestas. 62 už, prieš susilaiko atmestas. 63 už, prieš susilaiko atmestas. 64 už, prieš susilaiko. Patikrinkime 64 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiama. Patvirtintas 65. Atkrenta. Šeštas kompromisas, kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Ir dar papildomas yra 68, kas už. Prieš. Susilaiko atmestas. Septintas kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Devintas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Galimas papildymas, 28, kas už, prieš susilaiko atmestas. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmoji dalis atkrito, dėl antrosios dalies reikia balsuoti. 36 antra dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Tas pats su 101 pakeitimu antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 12 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 106 antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmestas. 13 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Galimas papildymas 111 kas už prieš susilaiko atmestas. 112 pirmoji dalis kas už prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta. 113 antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Patikrinti. Gerai, tikriname. 113, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Galimas priedas 115, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 117. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 118 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 119 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 120 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 123 už, prieš, susilaiko, atmestas. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 125 pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 129 už prieš susilaiko atmestas. 15 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Toliau. 16 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. 162 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Galimas papildymas 165 ir 6 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, šimtas at, atmesta, atsiprašau, 169 kas už, prieš susilaiko pritarta, 150 už, prieš susilaiko atmestas, 151 už, prieš susilaiko atmestas. 122 ir 3 už prieš susilaiko atmestas. 124 kas už prieš susilaiko atmestas. 125 už prieš susilaiko atmestas. 18 kompromisas už prieš susilaiko pritarda. Papildomas, papildymas 179, kas už prieš susilaiko atmestas. 180 už prieš susilaiko atmestas Patikrinkime 180. Baigiame. Atmestas. 182 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 184 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 185 už prieš susilaiko atmestas. 187 už prieš susilaiko atmestas. 188 už prieš susilaiko atmestas. 19 kompromisas už prieš susilaiko atmestas pritarta. 189 antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 197 antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. 202 dalis, kas už prieš susilaiko atmesta. 21 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 22 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 23 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 222 už, prieš, susilaiko atmestas. 225 už, prieš, susilaiko atmestas, 226 už, prieš susilaiko atmestas, 227 už, prieš susilaiko patikrinkime. 227. And the vote is closed. Balsavimas baigiamas, patvirtinta. 28. 228, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 229, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Du šimtai trisdešimt pirmas, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad priimta, bet pastikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Primta. 232. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 233. Kas už? Prieš? Susilaiko. Manau, kad priimta. Pastikrinkime elektroniniu būdu. 233. Balsuoti baigiame. Priimta. 234, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 235, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 236, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 13, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 15, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 21, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame atskirai dėl 28, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 29, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 13, kas už, 30 už, prieš, susilaiko, Pasitikrinkime 30. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 32. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 33. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta Dar kartą. Kelkite rankas. 33. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 34. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 35. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 36. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko susilaiko tvirtin, priimta. Balsuojama atskirai dėl 44 antroji dalis, kas, atsiprašau, pirmoji dalis, sako pirmininkas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 45 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 66 kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad priimta, bet pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 47. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš susilaiko priimta. 2. Antrasis kas už prieš susilaiko atmesta. Šeštasis kas už prieš. Dar kartą. Šeštasis kas už prieš susilaiko priimta. Devintasis kas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ir galiausia balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 29 už. Dėkojame pranešėjui. Jo šiandien nėra, jis negalėjo atvykti, nes atšauktas skrydis. Dabar dešimtasis punktas. tarybos sprendimo dėl ES ir Japonijos ekonominės partnerystės sutarimo sudarimo. Antras, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas, už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir balsuojam elektroniniu būdu dėl viso susitarimo, dėl rekomendacijos, dėl šio susitarimo. Balsuoti elektroniniu būdu baigiame. Primta. So, then we switch to point. Toliau 11 punktas. Europos ateitis klausimas irgi svarbus Pirmasis kompromisas prie, už prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Ant, aštuntas už prieš susilaiko. Dar kartą pasitikrinkim. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko Neaišku, reikia pasitikrinti. Aštuntas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ir baigiame. Atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Keturioliktas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Keturioliktas už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Dvidešimtas už prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti. Baigiame patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 22, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 27, už, prieš, susilaiko. Elektroniškai tikriname. Prašau kelti rankas, kai balsuojame. 27 dabar balsuojame, baigiame balsuoti. Matome, kad atmestas septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 30 D, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 31 už prieš susilaiko. Atrodo atmesta, bet reikia pasitikrinti. 31. Tikriname elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atrodo atmesta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Aštuntas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 37. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Kaip balsavo socialdemokratai? Dar kartą. 37 už. Prieš. Susilaiko. Atrodo atmesta, bet reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti dėl 37. Baigiame. Atmesta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Labai atsiprašau dar kartą. Devintas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. O dabar dešimtas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Keturiasdešimtas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Na ir dabar jau išsprendėme, kokia bus Europos ateitis. Išgelbėjome ją. Tokiu būdu baigėme balsavimo sesiją. Minutėlės pertrauka. Kas nori išeiti iš salės, padarykite tą tyliai. Okay, we... Kolegos, dabar kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Tai yra pasiūlymas dėl tarybos sprendimos dėl samo prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenino valstybių laikinojo partnerystės susitarimo pranešėjas ponas David Martin. Kolegos, atsiprašau, kad aš ir vėl kalbu. Aš siūlau pritarti tokiam susitarimui, laikinajam partnerystės susitarimui. Noriu pasakyti, kad Samoa turi kvotą, kvotą prekiams be tarifo į ES rinką. Pirmininkas prašo tylos salėje. Taigi nuo sausio 1-19 metų Samoa praranda tą kvotą laikinai mm, betarifiai prieigai prie ES rinkos ir tas laikinasis partnerystės sustarimas būtent leistų sklandžiai pereinamą į laikotarpį užtikrinti. Čia kalbame apie įvairią fizinę E, fizinius prietaisus, gimnastikos prietaisus, kurie daro pusę, procento, e, pusę visų prekių ir taip pat vaisius, vaisių sultis. 17 metais priekybos apyvarta ES lygių buvo labai nedidelė su Samo, 5,5 milijono eurų siekia, bet Samoji tai yra svarbu Ir šis susitarimas taip pat labai svarbus užtikrinant ES ir Samoa prekybą. Ir čia kalbame apie asimetrinį liberalizavimą. Samo liberalizuos 82 procentus prekybos srautų mėsa žuvis daržovės maisto produktai nepateks į tuos procentus. Be to noriu pasakyti, kad šis susitarimas turi tokią, tokias nuostatas pereinant prie priemonių susijusių su žmogaus teisų apsauga, Ir turim turėti galvoje, kad kotonų susitarimas 20 metais baigs galioti, tai tų numatytų priemonių neužtenkta. Samoa norėtų platesnių priemonių, kalbant apie kovą su klimato atšilimu, bet šiame laikinajame partnerystės sustarime tokie dalykai nenumatyti. Tikiuosi, kad komisija susidėrės dėl to susitarimo ir įtrauks priemonės taip pat susijusias su aplinkos apsauga. Čia komisija, manau, daugiau informacijos pateiks mum apie šį susitarimą ir turėtume pasakyti už šį susitarimą, nes priešingų atveju labai nukentėtų Samoa situacija. Dėkui. O dabar noriu suteikti žodį šešėliniam pranešėjam. Dėkui. Noriu pasakyti, kad pranešėjas jau paminėjo, kad dabartinėme sustarime yra trūkumų, kai kalbame apie ramėjo, sustarimus su ramėjo vandenino salomis ir turime mm, gauti komisijos užtikrinimą, kad jinai tas problemas tokiuose sustarimuose su tokiomis salomis išspręs. Nėra mm, šiame susitarime tvaraus vystimosi skyriaus, paslaugų skyriaus. O kalbant apie žmogaus teisių, apsauga yra tik paminėtos atitinkamos konvencijos. Nuo 17 metų Samo yra jodajame ES sąraše kaip nebendradarbiaujančioji jurisdikcija mokesčių srityje, tai norėčiau paklausti, kaip komisija šitą dalyką pakomentuotų ir kas toliau yra numatoma šioje srityje. Dėkui. Pone Forensa paminėta kaip šešėlinė pranešėja. Dabar kalbėtojo kalba be mikrofono. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau papasakoti apie šitą senos klausimo klausimą. Tai yra labai maža šalis, mažesnė negu Luksemburgas, tai yra finansinis rojus, mokesčių rojus. Tai reiškia, kad e, čia galimas mokesčių vengimas. Čia yra daug nelegalių finansinių sandėrių, kodėl pranešėjai sutinka e, dirbti su tokia šalimi, kuri nereaguoja į tarybos e, užklausimus. Ar pripažįstate, kad čia tikrai yra rizika dėl to nelegalaus pinigų judėjimo? Ar nėra kokios nors, ar, nėra kokios nors grupės sudarytos? Ta pripažįsta pranešėjas, tačiau norėčiau paklausti, kodėl tokios grupės jūs nesukūrėte. Tai yra labai svarbu, kaip ir klimato kaitos atveju ir e, kuriame tokias grupės, taigi tai yra visų interesuose. Visi turime ieškoti, kaip galima, konstruktyvesnių išvadų. Aš asmeniškai nepatvirtinsiu samos prisijungimo prie tos um, sutarties. Dar turi būti suraš... sudaryta uh, AKR sutartis, nu, tai yra mūsų visų ir taip pat AKR šalių ir Samoa interesuose. Aš norėčiau keletą klausimų užduoti. Pirmasis klausimas yra susijęs su David Partin minimų sektoriumi, e, kuris apima e, gimnastikos aparatų importą transportą. Aš nenorėčiau minėti tų skaičių, tačiau vis tik tais nelabai įsivaizduoju, kodėl šitas būtent sektorius yra apimamas susitarimo. E, Europą ir Samoa turbūt ir kitų klausimų turi, kodėl šitas išskirtas. Jeigu dabar šitą sektorių išbrauksime, tai tada liks tik tais maisto produktų ir žaliavų eksportas. Taigi nebus kažkokios tai įvairovės e, ir kam tai būtų naudinga, e, kalbant apie eksportą ir jo įvairovę į Europą. Dar be muitis e, eksportas. Ar yra kaip nors Mm, sumažėja tų, tos šalies pajamos ir jeigu tos pajamos sumažėjusios, tai kaip tada kompensuosime viską, e, kadangi balansas yra neigiamas, kalbant apie eksportą tarp ES ir Samoa. Aš norėčiau pabaigai pasakyti, kad komisija naudojosi tarifiniu instrumentu, nuo 1 sausio Samoa jau nebesinaudos muitų lengvatomis ir tokiu būdu mm, Samo turės atidaryti, atverti savo duris, bet nieko už tai negaus. Turi vis tik tais tai būtų situacija, iš kurios išloštų visi, ne vien tik tais Europą. Aš manau, kad tai nėra e, teisingas santykis tarp Europos ir Samoa. Šalia visų šitų pasvarstymų norėčiau pasakyti, kad Samoa įeina į tą e, mokesinių rojų sąrašą, kurį sudarė ES. Vis tik tais yra tam tikrų taisyklių, kurių nėra laikomasi. Man e, keista, kad e, čia ne ir nėra atsižvelgiama į kai kurių ES propaguojamų žmogaus teisų gynimą, pavyzdžiui, vaikų gynimą e, nuo seksualinės prievartos arba tiesiog nuo prievartos arba nuo e, fizinių bausmių. Man labai keista, kad viskas taip greitai čia daroma ir kad yra daug spragų, ties kuriomis tiesiog užsimerkiama. Kita vertus, norėčiau pasakyti, kad Samoa galbūt Naujosios Zelandijos ir Australijos yra priedėlis. Tai yra buvusi kolonijinė valstybė. Ji labai mm, e, glaužius ryšius turi su tomis valstybėmis, kurias ką tik tais paminėjome. paminėjau. Dar aš manau, kad šita sutartis būtų labai pavojinga, kadangi iš ES kilt, pusės kiltų pavojus, jog į Samoą bus eksportuojamos pavojingos prekes. Man labai keistas sprendimas iš ES pusės, nes nėra nustatyta jokių kvotų Naujoji Zelandija ir e, Australija gali bet ką siūsti, bet kiek į Samoą rinką, E, tai yra labai svarbus dalykas. Dar, kas, kita, dar paskutinį kartą norėčiau paminėti e, anglės dioksido įtaką, apie tai visi kalbo, kalba, e, bet kadangi labai išsivystę yra vartotojų įpročiai ir globalizacija, tai į tokius dalykus tiesiog prieš tokius dalykus tiesiog užsimerkiama. Su tais e, laisvosios priekybos susitarimais mes nuolatos e, nuolatos e, aliname žemės išteklius 12-13 procentų kiekvieną kartą jų vis mažiau ir mažiau lieka, taip kad reikėtų šiek tiek nuolankesnio požiūrio ir netaip viską švaistūniškai daryti. Kula. Toliau komisijos vardu, ponia Haskola. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, ačiū Jums už klausimus ir pranešėjo teigiamą nuomonę. Pirmiausia, norėčiau paminėti prekybos e, komiteto susitikimą su e, Ramė vandenino regiono šalimis Papua Nuegnėje ir Fidžių spalio mėnesį. Tuomet e, Samoa, Salemono salos ir Tonga taip pat norėjo prisijungti prie šio partnerystės sustarimo. Per tą sustarimą šalis apsikeitė nuomonėmis dėl būtinybės sukurti mechanizmą reguliariai stebėsinai ir vertinimui, kaip įgyvendinamas sustarimas ir koks yra jo poveikis. Ir tai reikštų, kad dalyvautų pilietinės zonės grupės, kad e, sustarimas veiksmingai prisidėtų prie prekybos ir tvaraus vystimos tikslų. Visos šalys e, pasirašiusios sustarimą patvirtino savo įsipareigojimus dirbti kartu, kad būtų propaguojama prekyba ir tvarus vystimasis, e, įskaitant svarbiausius darbo standartus, aplinkos apsaugą ir žuvinkistės išteklių valdymą. Ypač komitetas pakvietė ES mūsų komisiją pateikti pasiūlymą raštu dėl bendros stebėsenos ir vertinimo kad šalis tai galėtų apsvarstyti per kitą komiteto posėdį. Ir būtent tą mes rėmėmės daryti. Šalis taip pat atsižvelgė ir parlamento intą komiteto nuomonę ir paragino įtraukti prekybos ir tvaraus vystimosi nuostatas į patį sustarimą kartu su mechanizmu, per kurį būtų galima įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas. Šalis sutarė išplėsti bendros stebėsenos mastą ir e, taisyklės, taip pat e, pilietinės suomenės įtraukimą ir pateiks pasiūlymą per kitą posėdį. Kai dėl konkrečių nuostatų dėl tvarau, tvaraus vystimosi ir prekybos, tai šalis, sakyčiau, palankiau buvo nusiteikusios dėl idėjos, kad dėl to dar reikia dėrėtis ir detaliau panalizuoti. Pirmasis etapas, kuomet tai darome, yra darybos po kotonų susidarimo, kurios yra vyksta dabar. Pradėjome dėrėtis kol kas e, dėl bendrų nuostatų, kurios bus taikomas visose e, asociacijos sustarimuose, skaitant IPA partnerės ir mes rengėme labai griežtas nuostatas dėl priekybos, tvaraus vystimosi, darbo teisų ir aplinkos. Tai pirmas etapas ir kai pradės galioti sustarimas po kotonų sustarimo įsigaliosintis ir kai kotonų sustarimas nustos galioti, mums reikės vykdyti techninius šio sustarimo pakeitimus ir juos padarysime vienu mostu ir žiūrėsime kokios tada išliks ten nuostatos. Kai dėl juodojo sąrašo ir mokesčių rojaus klausimo, tai tai nepatenka į ekonominės partnerystės sustarimo mm, taikymo sritį, bet per sustikimą su Samoa IPA komiteto kontekste mes aptarėme šią problemą ir Samoa patikė savo patikinimus, kad tai problemą šią spręs ir konstruktyviai dirbs ieškodama sprendimo. EPA gali būti išplėstas taikyti kitoms rytims, pavyzdžiui, paslaugoms vėliau, jeigu šalis bus pasirengusios tai daryti. Papua Naujoje Gvinėja buvo pirmoji šio sustarimo šalis, kuri pareiškė susidomėjimą pradėti diskusijas su mumis šiuo klausimu. Dabar pirmasis prioritetas yra įgyvendinti esamą sustarimą, įvykdyti visus e, procesus ir galbūt po to svarstyti kitas sritis, kaip pavyzdžiui paslaugos. Kaip dėl diversifikavimo Tai čia yra aktualus klausimas. Sakyčiau, kad EPA yra visiems naudinga partnerystė, nes šis susitarimas jau davė naudoms šalims, kurios gyvendinoje, ypač Papo Naujojo Gvinėje, kuri sąžininkai gyvendinama nuo susitarimo pasirašymo 11 metais. Ir yra įrodymų, kad poveikis yra pozityvi, pavyzdžiui, tunų konservavimo e, įmonių steigimas suteikia daug dešimtis tūkstančius darbo vietų šalyje. Dabar su partneriai mes organizuojame, kaip dubliuoti tokią sėkmės istoriją kitose vertės grandinėse, žemės ūkio, verslo, e, kokosų, vanilės e, gavybos rytise. Ir visiškai normalu, kad Samoa nori prie tokių dalykų prisijungti. Kotonų susitarimas yra pagrindų susitarimas šiam susitarimui. Jam yra svarbiausia elementai žmogaus teisų sąlygos ir priemonės, kurios gali būti naudojamos, jeigu yra pažeidimų. ES tikisi, kad tai išliks ir tolesnėje sutartyje, taigi skaičiau, kad darybos vyksta tam tikrą tvarką, nes sustarimas, kai naujas po kotonų sustarimo bus e, e, derinamas po metų. Davidas, ačiū komisijai už atsakymą. Vienintelis dalykas, kurį noriu pakartoti, yra, kad ES nešantažuoja ir nebaudžia samos jie pamažu išbrido iš mažiausiai išsivyščiusios šalies statuso. Ir uh, Samoa dabar prisijungia prie sustarimo, kurį yra pasirašiusi Papa Naujo Gvinėja ir Fidži. Ir, kaip komisija sakė, EPA uh, e, greitai taps visapusiškų sustarimų, todėl aš nematau priežasčių nesutikti su nuomos prašymu. Mes, ne mes primetame jiems tą susitarimą, bet jie patys nori jo pasinaudoti. Ačiū, terminas pakeitimams yra lapkričio 6 diena, 18 valanda. Taigi 6 diena, 18 valanda. 13 punktas medicinos produktų papildomas apsaugos liudėjimas pranešė yra ponia Sančias. Ir iš karto jai žodis. Pana Žame. Klausimas, aš klausiausi komisijos atstovas, atstovės, bet neturiu atsakymo dėl 18 metų 28 birželio atsakymo dėl tų, e, tos priekybos be kvotų. Man atrodo, kad čia kažkaip iš Australijos pusės čia palaida bala išeina. Um, um. Atsiprašau, pamiršau atsakyti į klausimą. Iš tikrųjų, Australija ir Naujojo Zelandija yra didžiausios eksportuotojos į Samoa. Kai dėrėjomės dėl pasiūlymo dėl patekimo į rinką, su Samoa jie tai turėjo galvoje, mes jiems padėjome, jiems taip pat. Iš tikrųjų, joms nerima kelia ne tai, kad ES produktai jos užplūs, nes mes netiek daug ir eksportuojame tenai. Išskirtus, išskyrus mašinas, įrangą. Tuo tarpu e, iš Australijos ir Nuosios Zelandijos e, importas pagrystas kitais sustarimais. bet e, Pacer Plus susitarimas dar negalioja. Ten yra nuostatos, kurios reiškia, kad jeigu Samoa prisijungs prie EPA susitarimo vėliau, negu e, galio, įsigalios e, Pacer Plus, tai reiškia, kad visos nuolaidos Samoas teikiamas ES turėtų būti taikomas taip pat ir Australijai ir Naujai Zelandijai. Tačiau dabar mes atrodo aplenkėme juos žingsniu ir EPA turėtų įsigalioti anksčiau samos atžvilgių negu PACE ar PLUS susitarimas su Australija ir Naujojo Zelandija. Tačiau jūs simtis produktams atsižvelgiai tai. Jeigu e, seka būtų kitokia, priešinga, nes e, tuomet samo būtų apsaugota. jie būtų apsaugota nuo produktų importuojamų iš Naujosios Zelandijos ir Australijos. Taigi grįžtame prie medicinos produktų. Pane Sančias. Bueno, en primer lugar, eh, permítanme tomar un minuto. Ačiū, aš taip pat norėčiau minutėlės paprašyti ir pa, pa, paklausti dėl tų sertifikatų skirtų apsaugai. Mes žinome, e, kad e, pacientų organizacijos, kurios ir tie, kurie dirba e, žmonių gelbėjimo srityje, turi tam, e, yra, yra susirūpinę dėl kai kurių vaistų. Vaistai neturėtų būti e, būti ES pasididžiavimu dėl to, kad jie kažkokį pelną neša. Jie visų pirma yra skirti žmogaus sveikatai E, ir gyvenimui gelbėti. Kai kurios organizacijos susiduria su sunkumais, garantuodamos savo pacientų prieigą prie vaistų, kadangi tų vaistų e, kaina didžiulė. Mes galvojame apie tai, kaip sumažinti e, neigiamą poveikį ir kaip padaryti taip, kad liktų reguliavimas, kuris reikalingas visuomeniai. E, kai daugeliu atveju galima pasakyti, kad nuostat, tokios nuostatos, kurias čia aptarinėjame, mažų mažiausiai yra abejotinos. Manau, kad vis tik tais reikėtų visiems pranešėjams pasižiūrėti konstruktyviai, kaip, paieško, kaip surasti tą, to konsensusą ir kaip jos surasti. E, manau, kad man atrodo, kad kai ta problema jau aiški, e, mes negalime sustoti pusiaukelėje e, ir vien tik tai šituo pasiūlymu negali viskas baigtis. Aš manau, kad viską reikia sutelkti tris, tri, į tris aspektus. E, Europos rinka pirmas Europos rinka. Komisija reikėtų pasižiūrėti, kada, kokiomis priemonėmis galima pasiekti, kad tas patekimas į e, rinką e, Europai būtų naudingas ir kad piliečiams būtų galima prie vaistų geriau prieiti, kadangi būtų sukurti generiniai vaistai. E, generiniai vaistai generinius vaistus gaminančios įmonės turėtų turėti tas pačias galimybės patekti į rinką, nes tai yra europiečių e, interesai, interesuose. Dėl to mes turime, kaip parlamentas, kelti tokį, tokį reikalavimą. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, e, kokios taisyklės yra taikomos ir tų taisyklių laikytis o ne, e, e, o ne kurti kažkokiu tai naujų. Pasižiūrėti, ar tos taisyklės, kurios yra nustatytos, yra geros, tam reikia mažiausiai penkių metų. O po penkių metų reikėtų pasižiūrėti tada, ką keisti, ką palikti taip pat. Manau, kad e, tos įmonės, kurios išduoda patentus e, tos, tos įmonės, kurios parduoda pa, patentus, reikėtų pasižiūrėti, kaip tie vaistai veikia ir jeigu tie vaistai veikia gerai, tada su, suteikti leidimą e, tuos vaistus parduoti Europoje. E, e, nelegalus imp, eksportas toliau. Mes čia turime vengti neigiamų sprendimų, tai neteisingų sprendimų mes galime didžiuotis tuo, kad jau yra atsekamumo sistema, dėl to galime atsekti, kokie vaistai iš kur atkeliauja. Mes gyvename tokiame pasaulyje, kai galime atsekti, iš kur tie vaistai, kuriuos vartojame, atkeliauja. Jeigu reikia Tiksliau reikia e, stengtis, kad būtų apsaugotos taip pat mažos ir vidutinės įmonės, o sanitarinėms tarnyboms reikia teikti visą įmanomą informaciją, kad būtų užtikrintas ES piliečių saugumas. Mano savo pranešime aš laikausi tos pačios logikos, kurią pristačiau. Tų, e, tos informacijos atskleidimas e, e, įtakoja generinius vaistus gaminančias įmonės. Kai kurie reikalavimai, kurie šiame sektoriuje yra uždedami tam tikroms įmonėms, e, sukelia nelygą, nel, e, sudaro nelygę situaciją rinkoje. Štai tiek aš norėjau tai pasakyti. Like say... Mm, Labai ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš e, pavaduoju poną Kasparį. Pirmiausia, man atrodo, kad mes žvelgime iš skirtingų perspektyvų į šią diskusiją. Kiek žinau, nauji e, vaistai nekrenta iš dangaus. Jie yra pagaminami, tai kainuoja brangiai ir laiko ir lėšų. Mes kaip politikai, netgi ne e, ligonio organizacijai gaminame juos, o farmacijos bendrovės. Ir be tinkamų intelektinės nusavybės teisų apsaugos nebus naujoviškų vaistų. SPC sugalvotas dėl to, kad tikrasis apsaugos laikas buvo trumpesnis vien dėl to, kad tvirtinimo procesas buvo vis ilgesnis ir ilgesnis. Tai tikra apsauga sutrumpėjo. Ir todėl atsirado tas e, papildomas apsaugos liūdėjimas, pragmatiškas sprendimas. Na, o dabar komisijai kylantis iššūkis buvo rasti labai tokį delikatų, delikačią pusiausvyrą, kad nebūtų pakirsta intelektinės nusavybės apsauga, kurios reikia Europoje, kad būtų gaminami vaistai ne tik europiečiams, bet visam pasauliui ir kita vertus, kadangi Europos, kad ES generinių vaistų pramonė dirbtų vienodomis sąlygomis su kitais gamintojais, gamintojais pasaulyje ir galėtų eksportuoti iš šalies, kurios neturi papildomų apsaugos liūdėjimų, kai nustoja galioti patentai. Mes manome, kad komisijai pasiekti, pavyko pasiekti tą pusiausvyrą, todėl svarbu likti netoli komisijos pradinio pasiūlymo. Mes nesutinkame su pranešėjos siūlomu požiūriu, mes manome, kad jis yra vienašališkai e, skirtas paremti generinių vaistų pramonę. Turime nepamiršti, kad e, generinių vaistų pramonė priklauso nuo naujoviškos, naujoviškų vaistų pramonės. Jei nebus pastarųjų, nebus ir pirmųjų. Ir aš nesuprantu, kam reikia nuo pirmos dienos, dienos reikia kaupti tos e, atsargas. Todėl mes norime grįžti prie komisijos pasiūlymą. Tačiau turiu komisijai vieną klausimą. Papildomos apsaugos liūdėjimai yra ne tik svarbus E, šalia Europos e, intelektinės apsaugos. Tai yra svarbi ir prekybos politikos dalis. Mes įkalbinome Kanadą įtraukti tai į CETA sustarimą. Ar e, tos reformos negali pakirsti kit, e, pastangų, kurias deda kitos šalis, kad įgyvenintų šias nuostatas? Ar nėra tokio pavojaus? Ačiū. Ačiū Alesija Moska, socialistų frakcija. Labai ačiū už pasiūlymą. Mes manome, kad pasiūlymas yra geras ir gali duoti pozityvių rezultatų. Tačiau mes norime pakalbėti apie kai kuriuos elementus ir pasiūlymo aspektus. Pirmiausia, mes manome, kad svarbiausias tikslas yra suteikti ekonominę vertę, kas garantuotų darbo vietas ir augimą e, Europoje, nepakertant internetinės apsaugos režimo. Todėl mes manome, kad reikia laikytis komisijos e, poveikio vertinimą pateikto pažadų. Todėl aš norėčiau pabrėžti čia svarbiausius dalykus, kurie svarbus mūsų frakcijai. Pirmiausia, poveikis piliečiams ir galimybė, kad pasiūlymas padės su, e, e, sukaupti daugiau generinių vaistų kiekvieno gamintojo ir piliečiai turės galimybę gauti pigesnių e, vaistų. Antra, išimtis turi potencialą visai pramoniai ir reikia pabrėžti tą faktą, kad kai mes e, skatiname didesnį konkurencingumą šiame sektorėje, norime užtikrinti, kad farmacijos rinka būt, išliktų sąžininga. Todėl mes pripažįstame, kad svarbu e, investuoti į mokslinius tyrimus. Ir trečia, išlyga bus naudinga ES ekonomikai. Ir dėl šių trijų punktų mes pritarėme pranešėjos pozicijai, siekiant balanso, kuris būtų naudingas visiems. Tačiau mes taip pat norėtume pakeisti kai kurias nuostatas dėl pranešimų ir išlygos taikymo. Jie turėtų būti taikiami visiems ateityje, kad nebūtų pažeidžiamas intelektinės nusavybės teisės, ypač dėl pranešimų proceso. Mes pritarėme tokiam variantui, kuriame patikėme pakankamą informaciją SPC savininkams, bet kad nebūtų atskleista svarbi komercinė informacija apie gimnerius vaistus. Taip mes manome, be nacionalinių intelektinės nusavybės biurų. Ir kitiems reikėtų pranešti apie tokius vaistus. Ir dar vienas svarbus reglamento aspektas yra tai, kad kad pagal pasiūlymą turėtų būti galimybė leisti į rinką ateinančioms įmonėms nuo pirmos dienos e, tai daryti. O dėl išlygos taikymo mes nepritarėme pas, pranešėjas pasiūlymui taikyti nuol išlygą esamiems SPC, nes tai gali pažeisti intelektinės nusavybės teisės. Na ir mes esame pasirengę ieškoti kompromisinio sprendimo, kuris būtų naudingas visiems. Ačiū, EKR frakcijos nadu ponas Psiecha. Dėkoju. Farmacinė pramonė turi turėti galimybę konkuruoti ir pasižiūrėti, kad e, tas konkurencija būtų, e, būtų teisinga su, su mm, generinius vaistus gaminančiais gamintojais. E, potencialas E, generinių vaistų gamintojų turi būti išnaudotas visas, tai, turi, tai, tai bus palanku visiems naudotojams, ypatingai naudotojams iš trečiųjų šalių. Iki 2020 metų kai kuriems vaistams, e, kurių vertė 90 milijon, milijardų eurų, e, licencijos pasibaigs, mūsų pramonė e, gali būti konkurencinga šioje rinkoje, tačiau šiandieną labai daug yra ribojančių principų. Savaime suprantama, kai kurių saugiklių reikia, kad nebūtų e, reeksportavimo e, į išorę, o taip pat iš išorės atgal į ES. Tačiau tuo pačiu reikia, kad įmonės galėtų uh, vystytis Europos Sąjungoje, nes e, konkurentai Kinijoje ir kitur tikrai nemiega. Mūsų politinė frakcija remia komisijos pasiūlymą, nors kai kurių išlygų turėtumėm. Pavyzdžiui, dėl SPC papildomos apsaugos sertifikato. E Kai kuriais atvejais gali tai turėti labai didelių pasiekmių ir mes norime, kad e, jeigu darome kažkokius pakeitimus teisės e, aktuose, tie e, pakeitimai teigiamai įtakotų mažas ir vidutinės įmonės. Mes pateiksime pakeitimus dėl bendrų klausimų, dėl patentų, dėl generinių vaistų Negalima visų problemų išspręsti, su kuriais šis rytis susiduria su vienu šiuo pakeitimu. Žinoma, pusiausvyrą tam tikra yra, tačiau reikia žinoti, kad šituo trumpu tekstu visų klausimų tikrai neišspręsime. Dėkui dabar žodis komisijai. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti kalbėjusiam parlamentaram už komentarus. Keletą komentarų turėčiau. Kalbama, kad reiktų mm, sudaryti geresnės galimybės žmonėm gauti vaistų. Šis pasiūlymas yra susijęs su bendrosios rinkos strategija norima didinti Europos farmacijos įmonės konkurencingumą. Ir tai, aišku, turės pozityvų poveikį, gaunant ir gaunant vaistus. Kuo, ko mes norime pasiekti šiuo pasiūlymu? Norėtume, kad Europos įmonėm jis būtų naudingas kai kalbame apie biologiškai panašius ir generinius vaistus, kad būtų investuojama e, Europoje ir kad Europos įmonės galėtų eksportuoti savo e, produkciją į trečiasią šalis mm, net tuo laikotarpiu, kai ES tam medicinos produktui galioja papildoma apsauga. Taigi tai susiję ir su konkurencingumu, ir su geresniam galimybėm prieiti prie vaistų. Mm, keletas komentarų reaguojant į tai, ką išgirdau. Kalbant apie galiojimą laikę. Mes norime, kad ta išlyga įsigaliuotų, įsigaliotų kuo greičiau, bet turime turėti galvoje, kad jau yra papildomų apsaugos leidimų, e, liūdimų, kurie galioja. Taigi e, su to yra susiję ir tam tikros teisės, kurias reikia išlaikyti. Mūsų tikslas pateikti E, pasiūlymą, kuriame būtų numatyta tarp, taip pat ir apsaugos priemonių, kol galios papildomas apsaugos liūdėjimas. E, tie vaistai bus gaminami Europoje ir turime užtikrinti, kad e, tie vaistai gaminami trečiom rinkom, kur nėra apsaugos liūdimo, neliktų Europoje. Bet iš kitos pusės tos apsauginės priemonės neturi būti per daug ribojančios. E, tas unikalus identifikacinis numeris buvo minimas kalbant apie apsaugos priemonės Ponas Felna, pono Gasperi vardu, klausė, kaip mes deriname šį pasiūlymą su mm, laisvos priekybos susitarimais. Šis pasiūlymas atitinka mūsų norus ir siekius Kalbant apie laisvos priekybos sustarimus, čia e, turiu galvoje ir sustarimą su Kanada. Mm, tai yra, kai mm, galima eksportuoti e, tuos vaistus, kuriem ES galioja apsaugos liūdimai į tas trečiasias šalis, kuriuose tų liūdimų nėra. Taigi mes norime užtikrinti, kad mūsų įmonės tarptautinėje rinkoje naudotųsi tomis pačiomis galimybėmis kaip ir kitų šalių įmonės ir kad bus užtikrinamos visiems vienodos konkurencingumo taisyklės. Pone Sančias. Aš pasižymėjau jūsų pareiškimus, nepamirškime, kad nei šita frakcija, nei komitetas, nei kažkas, niekas nesiūlo apkarpyti investuotojų teisių. E, dėl to reikia kaip tik tais būti labai budriems visais laikotarpiais, taip pat ir tuo laikotarpiu, kuris čia yra aptariamas. E, Europos įmonės turi, būti, turi turėti tas pačias sąlygas kaip ir trečiųjų šalių įmonės. Būtent to mes ir siekiame, kad patektų į rinką. Kitas dalykas, šios, šio pasiūlymo tikslas yra panaikinti neigiamą poveikį, kuriuos, kurį duoda e, papildomos apsaugos liūdėjimas. Nei ES įmonės negali, nei kitos šalis negali, tik tais trečiosios šalis gali tą padaryti. ES įmonės dėl to kartais delokalizuoja savo gamybą, o e, Europoje e, dažnai negali patekti į, į, į rinką Tuo tarpu, kai veikdamos užsienyje įmonės gali patekti ES linkoje nuo pat pradžių. Dar vienas pranešimas yra, pagal kurį neaišku, koks, kokia pinigų dalis patenka į įmonės per mokesčius, kaip tie pinigai reinvestuojami. Mes nežinome nieko, kaip tos reinvesticijos, reinvesticijos vyksta e, papildomos apsaugos liūdimo atvejais, bet jeigu ir yra kažkokie tai duomenys, tai mes jų negalime žinoti. Ir paskutinis dalykas, reikia įvai, įvertinti tuos rezultatus ir pasižiūrėti, kad nebūtumėm e, tais, kurie kovos prieš vystimo politiką. Reikia pasižiūrėti, kad vis, besivystančios šalis vystytų savo pramonę ir pačios apsirūpintų reikiamais vaistais. Tai turbūt ir viskas. Ačiū uždėmesi. E, noriu pasakyti, kad paskutinė data pateikti pakeitimams yra 6 val. vakaro 7 lapkričio. Dėkoju visiems. Dabar einame prie 14 punkto. Pasirengimo narystiai paramos priemonės. Pranešėjas yra ponas Borelį žodis pranešėjui. Dėkui pirmininkė. Siūlomas dokumentas prašo mūsų nuomonės tokių jautriausių klausimų, ar ES planuoja atverti duris naujom narėm. Mūsų nuomonė čia yra dvi pagrindinės sąlygos, kurios yra svarbios e, geopolitinė situacija dabar, lyginant su mm, tais laikais, kai kūrėsi ES, yra visiškai pasikeitusi. Mm Ir antra, turime prisitaikyti prie esamos situacijos. Buvimas sąjungos nare reiškia bendrą politiką daugelį sričių, tarp jų ir priekybos. Ir čia šiame pasiūlyme kalbame apie tai, kaip svarbu teikti finansinę paramą tom šalim, kurios nori tapti ES narėmis ir nuolat reikia tikrinti, ar ta finansinė parama duoda laukiamų rezultatų. Ir čia aš norėjau pakalbėti apie tam tikrus prekybos politikos aspektus kaip vieną iš plėtros politikos dalių. Pirmiausia, kova su padirbinėjimu, klastojimu, e, produktų klastojimu. Tai yra labai svarbi sritis ir nežiūrint padarytos pažangos, tų klastotų prekių, prekyba, jos rautai yra pakankamai dideli, taigi čia turime toliau stiprinti bendradarbiavimą tarp muitinių, kalbant apie ES santykių su šalėmis kandidatėmis, tai labai svarbu turėti atviros prekybos sistemą, kuri būtų paremta tam tikromis taisyklėmis, kurių būtų laikomasi. Deja, naujausia komisijos ataskaita, kalbant apie kliūtis investicijoms, nurodo, kad Turkija daugiausia tokių kliučių prekybai su ES mm, yra prikūrusi Ir tai taip pat susiję ir su muitų mm, sistema ir su muitiniu bendradarbiavimu. Taip pat turime neužmiršti kovos su organizuotu nusikalstamumu, nes mm, būtent dažniausia ta mm, neteisėta priekyba padirbtomis prekiamis būtent yra organizuojama tų organizuotų nusikalstamų grupuočių. Ir e, aš dabar labai norėčiau išgirsti, ką kolegos galvoja apie e, šį mano pranešimą. Taigi, socialistų, atsiprašau, EPP, ponas Hansen. Dėkui, ponė pirmininkė. Šiandien pakeičiu ponę Andrikienę. Jis pateikė savo mm, nuomonę. Noriu padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Ir ši priemonė prisideda prie e, e, stabilumo, saugumo, tvaraus ekonomikos vystimosi tikslų. Tai yra investicija į ES ateitį, kad ES taptų saugesnė, labiau klestinti ir kad mūsų kaimynai e, gyventų stabiliai, ir jų ekonomika klestėtų. Pasirengimo narystiai paramos priemonė leistų tą užtikrinti. Taip pat e, tom šalim, kurios yra šalis kandidatės, e, lengviau tada įgyvendinti įvairias reformas, rinkos ekonomikos reformas, investuoti į tvarę ekonomiką. Gera verslo aplinka ir kova su korupcija yra pagrindinės priemonės siekant pritraukti investicijas. Kiekviena šalis kandidatė turi gerbti ES vertybės ir įvykdyti reikalingas reformas, kad jos atitiktų ES e, taisyklės. Ir PNPP trys turėtų skatinti Vakarų Balkanų šalis, e, Turkiją vykdyti reformas, kovojant su korupcija. Ir čia reikia siekti e, sąžiningos konkurencijos, skaidrių investicijų. Visa tas turi būti numatyta reglamente ir sąlygos, griežtos sąlygos e, finansiniai pagalbai iš ES turi būti nustatytos ir finansavimas gali būti nutrauktas, jei nesilaikoma įstatymų viršenybės, negerbiamas žmogaus teisės. Tai tokie būtų e, pagrindiniai ponios Andrikienės pabrėžti aspektai, kuriems jinai pateiks pakeitimų. Aš kalbu mūsų pranešėjo vardu Kostas Magdas. Jis pirmiausia atsiprašo, kad negalėjo atvykti į šią svarbę diskusiją dėl praktinių problemų. Noriu padėkoti pranešėjai už pranešimų projektą. Kadangi čia pirmas keitimasis nuomonės, aš kalbėsiu trumpai, grūtai. NPP e, yra labai svarbi priemonė e, paremti reformas, todėl praeities pamokos turi atsispindėti šiame pasiūlyme. Jeigu norime plėtoti plėtros politiką, pavyzdžiui, pagerinti plėtros procesą, mums reikia užtikrinti tinkamą teritorinį paskirstimą tos paramos e, visoje šalyje ir užtikrinti, kad visi piliečiai iš įvairių visuomenės lygių e, susilauktų tos paramos. Antra, taip pat svarbu numatyti sąlygas dėl lėšų paskirstimo, remiantis pasiektą pažangą arba situacijos blogėjimu. Pavyzdžiui, žmogaus teisų ir socialinės dimensijos. Trečia, vienas svarbus klausimas yra stebėsena. Turime nustatyti veiksmingą stebėsenos mechanizmą per visą lėšų paskirstimo procesą ir gyvendinant taisyklės. Apskritai mes norime, kad būtų stipresnė socialinė dimensija plėtros politikoje ir pagaliau mes turime padidinti ne tik paramos veiksmingumą, bet ir matomumą tarp paramą gaunančios šalies gyventojų. Anksčiau patiktas sąrašas yra neišsamus, aišku, ir mes turime laiko dar detaliau viską aptarti per diskusijas ir lauksime tolesnių veiksmingų diskusijų bei konstruktyvaus bendradavimo per šešėlinių pranešėjų sustikimus. Labai ačiū, Heidi Hautala. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad yra techninių problemų susijusių su pranešimo projektu, nes atrodo, kad daugelis dalykų, kurie papildo pranešimą iš tikrųjų, atrodo yra išbraukti. Taigi aš noriu pasiklausti, ar aš nesu kognityvinio disonanso būklėje čia kažkaip tai. Kai kurie pateisinimai yra be to itališkai pateikti ir mums sunku suprasti, ką autorius nori iš tikrųjų pasakyti. Taigi prašom užtikrinti, kad būtų pataisytas pranešimas. Bet ką aš norėjau pasiūlyti? Stabilizacijos ir asociacijos sustarimai su ES, skaitant laisvos prekybos sutarimus, būtų vertinami bendrų santykių su tomis šalimis kontekste. Tai reiškia, kad tikra prieiga į rinką gali būti pasiekta suderinant nacionalinius teisės aktus su ES teisynu. Tai yra svarbiausias dalykas tam, kad tos šalis galėtų padidinti prekybą su mumis. Aš manau, kad to šiek tiek trūksta pranešime. Ir Galbūt tai būtų galima paminėti mūsų pakeitimuose. Taip pat svarbu užtikrinti, kad prekybos liberalizavimas per stabilizavimą ir asociacijos sustarimus, skaitant laisvos prekybos sustarimus, būtų tinkamai asimetriški ir laipsniški šalių kandidačių atžvilgių, kad jos nepatirtų neigiamų šokų, e, jeigu jų ekonomika trapesnė ir kad šie procesai būtų valdomi sklandžiai. Kai dėl Turkijos ir Muitų sąjungos mes manome, kad tai yra neįtinkama, netinkama siūlyti naujus politikos elementus ekonominiams santykiams su Turkija. Manome, kad Turki, santykiai su Turkija, skaitant ekonominius santykius, turi būti aptariami kitose kontekstuose ir IPA 3 atitinkamai turėtų būti pakoreguotas. Ačiū komisijos atstovė ponia Tirbergė. Ačiū. Pirmiausia, manau, kad galiu trumpai pasakyti, kad mums rūpi, kad reikia atnaujinti priekybos sistemą ir pašalinti tarifinės kliūtis dėl teismų nepriklausomumo, tai čia jau dirbama, o dėl būtinybės stiprinti priemonės kovai su korupcija taip pat. Dar vienas galbūt pakeitimas, kurį galėtume aptarti detaliau, būtų devintas pakeitimas. Jame kalbamas minimas faktas, kad finansiniai ištekliai pagal PNPP3 gali būti naudi, naudojami, jeigu stebėsena e, įrodo, kad paramos gavėjai išvardinti priedą artėja prie tikslų iškeltų ES. Tai čia aš turėčiau pasakyti, kad pasiūlymo ketinimas yra nutolti nuo šalių vokų. Ir šią prasme mes e, linkstame link e, sistemos, kur labiau žvelgiama į rezultatus ir šią prasme mes suprantame e, šio pakeitimo esmę. Bet mes nemanome, kad visiškai tinkama yra tai, kad mes manome, kad e, paramos tikslai yra padėti šalims pasiekti tų tikslų, o ne tų tikslų pasiekimo padaryti sąlygą, kad būtų teikiama parama. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū Jums dabar, ponas Borelli. Ačiū už įvairius pasiūlymas. Žinoma, čia dar yra tik pirma diskusija ir turėsime dar galimybių sutvarkyti tas techninės problemas dėl vertimo ir aptarti ir politinius aspektus taip pat. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Terminas pakeitimams yra lapkričio 8 diena, 18 valanda. Taigi baigiame 14 punkto aptarimą. Na, o dabar perėsime prie 15, 16 ir 17 klausimų. Pranešėja atėjo, ar ateina ir kol jos sulauksime, pertraukėlę. Okay. Dear colleagues. Taigi, kolegos, 15, 16 ir 17 klausimai yra susijęs su delegacijos e, vizitu į Vakarų Saharą ir susitarimą keičiantis laiškais dėl žemės ūkio santykių su Maroku pranešėja, čia yra ponia Lalond. Ir dabar suteiksime žodį jai keturioms penkioms minutėms, prašom. Monsieur le Président, merci. Labai ačiū pirmininkė, ačiū brangus kolegos, aš norėčiau jum, apjungti visus šiuos klausimus darbo tvarkėje, e, nes jie yra tarpusavėje susiję. Mūsų parlamentas turėjo ratifikuoti, į parlamentą buvo kreiptasi dėl ratifikavimo Liepą. E, šiek tiek problematiška, kadangi Teisingumo teismas e, nustatė, kad susitarimas tarp ES ir Maroko toks, koks yra, e, su vakarų Saharos visomis ypatybėmis nėra taikytinas. Pirmiausia, Saharos, vakarų Saharos teritorija ir antra, žmonių sutikimas. E, Teisingumo teismas e, pasiremė e, ne vieno sutartimi, taip pat papildomomis dalykais ir dėl to komisija dėrėjosi dėl pakeistos sutarties ir dėl jos mes turime išsakyti savo nuomonę. Čia turime surinkti maksimaliai informacijos bendradarbiauti su įvairiais e, veikėjais, kurie to užsima, su pilietinė visuomenė e, ir su vietinė valdžia. Mes taip pat važiavome pasižiūrėti, kokia situacija yra vietoje. E, to, to, tose misijose dalyvavo penkios politinės frakcijos. Tai net, na, ne tai, kad penkios, bet sakykime taip, kad trys frakcijos dalyvavo. Pirmininkų suiga mus išleido dviems dienoms į vakarų Saharą. Mes pasižiūrėjome, kaip gyvoja visa teritorija ir mes pamatėme, e, kad, visa, e, kad tiesiogiai liečia e, vis, sutartis visą teritoriją. Mes tengiamės susitikti su kaip galima daugiau pašnekovų, kad susidarytumėm kaip galima išsamesnį situacijos vaizdą. Aš jau išklausiau komentarus, kad ta komisija nebuvo labai gerai subalansuota ir kad nebuvo susitikta su pilietinės visuomenės atstovais. Norėčiau atsakyti, kad mes susitikome su įvairiais pilietinės visuomenės atstovais ir išklausėme atidžiai, ką jie nori mums pasakyti, nepriklausomai nuo jų požiūrių. Mūsų mm, pašnekovai Marokė norėtų pasižiūrėti, kaip viskas yra, Žinoma, visi negalėjo komitete susitarti. Žinau, kaip viskas yra sunku, tačiau norėčiau patikinti, kad mes dirbame labai nuoširdžiai ir sunkiai. Tokiomis sunkiomis sąlygomis mes susitikome su įvairiais e, veikėjais, taip pat ir su ekonomikos subjektais, kuriuos tiesiogiai liečia sutartis. E, nuomonės yra dažnai išsiskiriančios, e, reikia atsižvelgti į įvairius geopolitinius dalykus, taip pat nereikia, neik, negalima neikti, kad žmonės, kurie gyvena tose teritorijose, remiasi ekonominėmis preferencijomis, jie taip pat pasižiūri, žiūri, kaip e, tapti nepriklausomesniais nuo vietinės valdžios ir kaip lengviau eksportuoti į ES. Labai daug su kuo susitikome ir štai ką siūlau. Pirma, mūsų darbas e, susijęs su taikos procesu, o taip pat vyksta greta to taikos proceso, nes mes matėme, kad e, Ženevoje diskusijoms buvo susirinkę, e, e, susirinkę įvairios šalis. Taigi būkite tikri šią temą. Mes dirbame visi ranka rankon. Beje, su jungtinėmis tautomis taip pat bendradarbiaujame. Antra, teisiniai dalykai. Mes visi žinome, kad kai kuriais atvejais šioje sutartyje reikia elgtis atsargiai, būtent dėl sutarimo, sutikimo. Trečia, mes nenorime bausti vietinių gyventojų, atimdami iš jų preferencijas ir atimdami iš jų galimybę vystytis bei patekti į ES rinką. Manau, kad jeigu politiškai pajudėsime, tai tą galima bus ir padaryti. E, aš norėčiau pasakyti, kad e, sąlygas pasiekėme pakankamai solidžias. Pirmiausia, turi būti sukurtas konkretus produktų atsekamumo mechanizmas, e, kuris leistų mm, atsekti, kokie produktai buvo eksportuojami iš vakarų Saharos ir iš, iš visos likusios Maroko dalies. Visa tai turi būti labai techniška e, ir specifikuota kiekvieno produkto atveju atskirai. Tai labai svarbu, kadangi turime turėti e, teisinį aiškumą. Marokas e, labai svarbi šalis taikant šią sutartį. Ekonominės ir žmogaus teisės taip pat turi būti taikomos e, su šią sutartimi. Tai štai tokios linijos turi būti laikomasi, tą aš siūlau. Ir dabar, brangus kolegos, norėčiau išgirsti jūsų visų nuomonės. Next, uh, is... Dėkui. Pirmasis šešėlinis pranešėjas Stasikų EPP frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti kolegę. Buvo atliktas puikus darbas, puikiai jisai buvo atliktas ir labai išsamus be kita ko. Kolegė be kita ko turėjo progą šį klausimą išnagrinėti įvairių, įvairialypiškai ir techniškai, ir teisiškai išnagrinėti įvairius elementus, kurie yra tokie svarbus, siekiant užtikrinti stiprų procesą, kad galėtumėm, kad galėtumėm e, pasiekti tinkamo sutarties ratifikavimo. Na, žodžiu, norėčiau pasakyti, kad tai, kas buvo galima padaryti ir yra padaryta. Norėčiau šį tą priminti jums ir taip pat savo. Mes čia susirinkome tam, kad įvertintumėm situaciją, ypatingai politinę situaciją, tačiau neturime daryti klaidų ir neturime e, daryti daugiau negu iš mūsų tikimasi. Ne mes turime sverti svarstyklių lėkštutę į vieną ar į kitą pusę. Be kita ko, inta turi atlikti tam tikrą užduotį, mes kalbame apie, m, mm, e, apie E, mes turime atlikti tam tikrą užduotį, kuri yra susijusi su priekybinės sutarties ratifikavimu. Dabar pasižiūrėkime, kaip ta sutartis veiks vakarų Saharos gyventojus. Įvertinkime tai. Taip pat reikia pasižiūrėti, kas bus iš ten eksportuojama, kaip galima bus nustatyti e, tų produktų kilmę ir panašiai. O tam reikalingas atitinkamas mechanizmas, kuris leistų atsižvelgti į įvairius elementus, kuriuos iš, išvardijo Teisingumo teismas. Aš manau, kad Maroko vyriausybė tvirtai įsipareigoja, priima tvirtus įsipareigojimus, ši vyriausybė nori pasiekti užsibrieštus tikslus. Taigi iš savo pusės aš pasakyčiau, taip, Aš sutinku su šiuo pranešimu, žinoma, su tam tikrais nuansais. Aš nesiekiu ir nenoriu, kad čia būtų viskas išsamu, tačiau norėčiau vis tik tais, kad būtų nustatyti labai aiškus dalykai, pagal kuriuos būtų galima atsekti tų vakarų Saharos produktų kilmę. Intervengo en nombre de mi grupo como shadow rapporteur, ya que el anterior shadow rapporteur saben que ha renunciado a este informe.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 Gracias. And now for the ECR. Dėkui, EKR. Vardu ponas Lūnės. Dėkoju, aš taip pat labai trumpai kalbėsiu, nesikartosiu, kas jau buvo pasakyta kolegų. Pirmiausia, norėčiau labai šiltai padėkoti mm, pranešėjai už šį nuomonės projektą. Aš manau, kad tekstas yra puikiai subalansuotas. Mes taip pat matome, kad čia siūlomas dvigubas požiūris. Viena vertus konstatuojame, kad susitarimui reikia uždegti žalę šviesą, tačiau kita vertus reikia pagalvoti apie tai, kaip vystyti tą mechanizmą, kuris leistų atsekti šio regiono pagamintus produktus, kad Europa žinotų, iš kur tie produktai, kas įeina į sudėtį ir panašiai. Atsert patvirtina tokį požiūrį, mes pritarėme jam, taip pat mes pritarėme tam, kad jungtinės tautos nuo kito mėnesio siūs savo atstovą. Žinoma, viskas turi būti daroma griežtai laikiantis tarptautinės teisės standartų. Mes sutinkame su pranešėja ir kitais šešėliniais pranešėjais. Tekstas yra geras. Dėkui. E, ne visos frakcijos buvo atstovaujamos toje misijoje apie kurią šiandien kalbame. Ir iš tiesų esu nustebusi, kad niekas nemini e, to, kad pati misija yra ataskaitų parengimas susijęs su tokia jautre situacija. 16 metų gruodžio teisingumo teismo sprendimas čia yra labai svarbus ES nepripažįsta Maroko suverenumo vakarų Saharoje. Ir būtent mūsų pozicija turi remtis tuo, kaip INTA priekybos komitetas, tarptautinės priekybos komitetas, mes turime kalbėti čia apie būtent priekybos aspektus, bet komisija nieko neminėjo apie produktų ženklinimą ir žinė, žymėjimą, kurie yra iš vakarų Saharos. Taigi kol kas ta misija, tas siekis yra neįmanomas, nes Marokas nenori pripažinti, kad vakarų Sahara yra atskira teritorija, kaip tą pripažįsta Europos teisingumo teismas. Ir taip pat turime suprasti, kad situacija su žmogaus teisėmis okupuotose teritorijose yra labai prasta. Aš pati per misiją mačiau, kad tos nevyriausybinės organizacijos, kurios kalba apie žmogaus apsisprendimo teisę, yra nuolat persekiojamos e, teisės saugos institucijų Taigi tikrai situacija nėra tokia, kad ES galėtų įtraukti vakarų Saharos teritorijas į tuos susitarimus. Aišku, čia mes galime kalbėti apie naudą vietos gyventojams, bet tai nėra teisingumo teismo sprendimo esmė. E, sprendime sakoma, kad e, reikia gauti žmonių pritarimą, o kas tai yra, apibrėžia jungtinės tautos. Tai jei mes dabar sudarysime ir ratifikuosime tokius susitarimus, tai mes prarasim tą paskutinį svertą, kurį turime su Maroku, kad jis mm, imtųsi kažkokių konstruktyvių žingsnių konfliktui išspręsti, nes konfliktas jau tęsiasi ne vieną dešimtmetį. Taigi mūsų frakcija nenori pritarti šiem susitarimam Ir aš tikrai manau, kad jei tie sustarimai net ir bus sudaryti, jie bus apskusti e, teisinė prasme. Taip tikrai bus problemų, ar, ar sudarysim tos sustarimus ar ne, sako pirmininkas. Per prancūzų vėl. Man atrodo, kad mes sukame, trypčiojame vietoje, netaikoma, Marok, neturi būti taikoma Marokui vakarų Saharos susitarimas, jeigu nebus pritarta gyventojų. E, turi būti gyventojų atstovas, kuris patvirtintų, kad e, pritarė tokioms nuostatoms. E, O kągi sako įvairios apklausos, komisija sako, kad pasižiūrės, kaip tą nustatyti, padarys apklausas, atsižvelgs į e, jungtinių tautų atliekamą darbą. Labai svarbu, kad išsiaiškintumėm, kokiomis sąlygomis gauname produktus iš tų okupuotų zonų teisinė tarnyba mm, gali turėti savo nuomonę, tačiau ne jis sprendžia, o sprendžia teisingumo teismas. Mes turime laikytis įstatymų. Taip pat turi būti susitikimai tarp įvairių atsakingų asmenų. Tie susitikimai yra numatyti pradžiai gruodžio, tai gal tada ir e, susitarimą atidėkime e, tam laikui, kai visi susitikimai įvyks. Grazie, Presidente. E, vorrei ringraziare la collega Lalonde per la... Ačiū pirmininką, noriu padėkoti kolegijai Lalonde už nuomonės projektą pateiktą komitetui. Aš manau, kad čia gerai išdėstama visa informacija apie sustarimą su Maroku ir jo išplėtimą taikant vakarų Saharos teritorijai. Aš manau, kad kolegės rezoliucija iš tikrųjų tinkamai atspindi tuos faktus, kad čia kalbam apie prekybą. Šis sustarimas negali būti formas apie politinius klausimus, kurie turi būti sprendžiama jungtinių tautų kontekste. Aš manau, kad mes skubiai turime sutvarkyti savo santykius su svarbia partner, partnerė strateginė ir politinė prasme viduržėme jūros baseine. Ypač kadangi tai susijęs su nelegalia migracija. Aišku, yra problema su Saharavėjais, jų subjektais, kai kurios valstybės narės pradėjo blokuoti produktų importą iš tų teritorijų. Žinoma, tai gali skelti problemų vietos verslui. Ir aišku, yra ir Maroko produktų konkurencija čia. Mūsų misija Maroke ir vakarų Saharoje buvo skirta tam, kad sužinotume, kas iš tikrųjų vyksta vietoje regionas plėtojasi ir mm, įvairiamis prasmėmis. Ir šis sutarimas gali padaryti įtakos įvairioms bendruomenėms, ne tik vakarų Saharai. Na ir aišku, e, Marokas turi pripažinti mūsų geografinės nuorodas. <clears throat> kad mes galėtume apsaugoti nuo produktų padirbinėjimo. Taip pat svarbu e, nustatyti ir vakarų Saharos produktus. Nereikėtų kontra... E, priespaudos sistemos vietos darbuotojų atžvilgių. Ir dar vienas dalykas. Mes vykome į Maroką kaip Europos parlamento misiją ir susitikimai su vietos atstovais buvo visiškai tinkamas dalykas. Mes taip pat kalbėjome su žmonėmis, kurie, kurie palaiko polisariją. Taigi, susivit, trys valandos truko susitikimas su 40 atstovų, kurie remia polisarijų judėjimą. Ir aišku, jie pasako prieš tą susitarimą. Taip pat mes norėjome laikytis e, misijai e, keltų tikslų ir sutikome su pramonės atstovais, kurie gamina produktus e, skirtus eksportui. Toliau Klaus Buchner. Ačiū, norėjau pateikti komentarą. Jūs sakėte, kad situacija yra sudėtinga. Na, aš manau, kad situacija nėra kompli... sudėtinga. Tai yra tiesiog išpolis prieš šalį. Maroko išpolis prieš nepriklausomą teritoriją, o dabar deramės e, dėl prekybos santykių su ta šalimi. Taigi, vieną į teismo sprendimą nebuvo atsižvelgta dėl to, kad reikėjo Saharavių pritarimo tokiam sustarimui. Tų žmonių, kurie ten gyvena, taip sako teismas. To nebuvo padaryta. Antras dalykas, kuris man svarbus, kad vėl ir vėl, vėl, ir vėl sakoma, kad jeigu nepasirašysime sustarimo, pakenksime vietos gyventojams, nes jiems bus e, sunkiau eksportuoti savo produktus. Tačiau situacija yra tokia, kaip sužinojau visai neseniai, kad e, tai būtent ne Saharabiai gyventojai, o gyventojai, kurie yra migrantai iš Maroko į tą regioną. Tai yra E, kolonistai. Tai jiems tai bus naudinga. Senesniai gyventojai gauna trečiarūšės vietas ten įkurtose bendrovėse. Jie tiesiog iš to eksporto neturi jokios naudos. Jeigu ta teritorija būtų nepriklausoma, nepriklausoma jie patys galėtų eksportuoti. Aš tai girdėjau žmonių, kurie patys gyvena tenai ir man tai pasakojo, dėl to aš e, pasakau prieš šį susitarimą. Alors, <laughs> peut-être, euh, ben, merci à Madame Lalonde pour euh, le travail qu'elle a. Ačiū, poniai Lalonde, už darbą. Norėčiau priminti, dėl kokios priežastys šiandien, priežastys šiandieną diskutuojame dėl šio susitarimo. Teismo su nutartis sako, kad ta sutartis pasirašyta nelegaliai, neteisėtai. Jeigu taikome preferencinius e, tarifus, tai turi būti tam pritarimas iš e, vakarų Saharos piliečių pusės. E, tačiau to nebuvo padaryta. Šiandieną mes bandome atitikti teisės normas ir padaryti taip, kad atitiktumėm visas, e, visus standartus nustatytus teismo. Teismas kėlė klausimą, atsutinka piliečiai ir antra, ir tas pasakyta aiškiai susitarime, kad e, susitarimas neapima vakarų Saharos e, teritorijos, tačiau uždega žalę šviesą produktams, kurie kilia iš vakarų Saharos. Komisija konsultavosi, tačiau mūsų teisės tarnyba sako, kad tai yra silpni, silpnos konsultacijos. Nesako teismas, kaip gauti sutikimą iš žmonių ir čia tas aspektas yra be galo sunkus. Tačiau kalbant apie antrąją dalį, kuris sako, kad e, teismas neapima e, vakarų Saharos produktų, Tai reiškia, kad turi būti labai aiškiai identifikuojami tie produktai. Bet kol kas nėra aiškaus mechanizmo, kuris fiziškai nustatytų, iš kur tie produktai. Statistiškai gal ir galima. Nepamirškime, kad Marokas yra ne autonominėje te teritorijoje. Tai ar pasitikėsime Maroko valdžia, kuri mums teikia statistiką? Man atrodo, kad mums gali prireikti, mums reikia fizinio atsiekamumo mechanizmo, pavyzdžiui, pašto kodų, kurie nustatytų, iš kur tie produktai. Panos, panos Lent norėčiau paklausti, ar iki ratifikavimo iš Europos komisijos pusės bus mechanizmas, kuriam pritartų Marokas, nes reikia, kad Marokas pritartų, kad būtų galima atsekti tuos produktus, E, iš vakarų Saharos teritorijos, ne autonominės teritorijos. Štai tą reikia išsiaiškinti. Aš nenoriu, kad ratifikuotumėm susitarimą, neturėdami tokio mechanizmo, e, nes tada vėl reikėtų kažkokiu peržiūrėjimo nuostatų ir panašiai. Aš manau, kad parlamentas e, jau buvo apgautas vieną kartą, aš nenorėčiau, kad antrą kartą būtumėm apgauti, nes nuo to nukentės parlamentarų patikimumas. Reikėtų pasižiūrėti, kaip tas susitarimas e, iš tikrųjų veiks. Joachim Šuster. Ačiū, Joachim Šuster. Na, aš galiu pratesti e, šią mintį, nes atsakymumas yra labai svarbus klausimas grafikas sako, kad gruodžio trečią dieną mes norime jau pasiekti tą sustarimą. Ar jau turėsime iki trečios gruodžio sustarimą dėl tokios sistemos? Net teoriškai neįmanoma įsivaizduoti, kaip toks mechanizmas galėtų atsirasti, nebent jis jau egzistuotų. Antras dalykas. Europos nesimumo teismo sprendimas kalba apie vietos žmonių pritarimą delegacijoje E, žino, ką teigia polisario žmonės, ar jie pritarė tam ar ne. Pone Lond, jūs sakėte, kad kontaktuojate su jungtinių tautų specialiuoju pasiuntiniu Kelleriu, kuris pradėjo dėrybas e, Liepos 6 dieną. Ką jis sako, ar reikia pasirašyti šį susitarimą, ar jis sako, ne, tik tai pusite konflikto ugnį kurią norime užgesinti. Todėl mano klausimas yra, ką Kioleris e, sako apie tai. Gruodžio trečią dieną, ar mes jau turėsime kažką sutarę prieš pradedant darybas, kur čia skuba, kodėl reikia taip skubėti. E, laukiame to taip seniai, kodėl negalima palaukti iki sausio ar vasario, kuomet būtų galima susidaryti dėl sėkmingo susitarimo ir po to galėtume apsispręsti. Ar negalima būtų taip padaryti kitaip? Na, sakant, politiniai, ekonominiai susirimai, prekybos susirimai nėra vien be politikos. Ekonominių susirimų negalima atskirti nuo politikos ir konfliktų ir taip toliau. Todėl turime šį klausimą traktuoti rimtai tars, ne taip tarsi tai būtų kažkoks techninis pataisimas. Helmut Šolts. Ačiū, pirmininkė. Žinoma, tai tinka bet kokiam susitarimui. Ir į daugelį tokių klausimų reikia atsakyti taikant horizontalius teisės aktus. Mes e, esame vieni iš teisės aktų rengėjų ir rengiant šį sustarimą ir viskas aišku, čia reikia taikyti tarptautinę teisę taip pat. ES kaip tarptautinės teisės subjektė turi būti saistoma e, teisingumo teismo sprendimo, kaip ir pasakyta ten. ES turi pirmiausia gauti Vakarų Saharos žmonių iš ankstinį pritarimą sustarimo. E, vakarų Saharo žmonės kaip po tokie turi pateikti pirminį sutikimą per Barsario frontą, bet kokiam tarptautiniam sustarimui taikomam vakarų Saharos teritorijai. Nebūtinant, e, nebūtinai siekiant nustatyti, ar tas sustarimas duos naudos ar pakenks e, vakarų Saharos žmonėms. Aš tyčia taip pacitavau, nes Aš manau, kad tai yra esminis klausimas, kuris kyla skaitant ir pranešimą. Ir kyla klausimas, kaip šią problemą, kaip su problemą susidoroti, nes su to susijęs ir mūsų autoritetas. Mes nekalbėjome su tų teritorijų atstovais, kuriuos paminu, panėjo teisingumo teismas ir tai yra visos problemos esmė. Nenoriu kalbėti apie visas detalės, kurias minėjo kiti kolegos, apie atsakomumo mechanizmą ar, ar e, to sustarimo naudą vienoms ar kitoms gyventojų grupėms. Aš negalvoju apie tai. Man atrodo, kad yra aiškus principas, Europos parlamentas turi užimti politinę poziciją ir nemanau, kad, kad reikia e, mus spausti dėl laikos termino, kad mes paskovomis kažką patvirtinome. Turime sąžininkai ir rimtai į visą tai žiūrėti. Labai ačiū. Panas Gabalik. Ačiū pirmininkė, noriu pasakyti, kad svarbiausia Europos teisingumo teisingumo kriterijai buvo vakarų Saharo žmonių interesai. Ir taip ir yra iki šiol, kad ES skubės pripažinti vakarų Saharo žmonių atstovai ir pilietinės visuomenės organizacijos neigiamai žiūri į šį susitarimą. Be to, aš manau, kad mechanizmas techniškai atsekti produktus iš vakarų Saharos turi egzistuoti prieš parlamentui balsuojant dėl šio susitarimo. Vakarų Sahara nėra Maroko dalis. Ir mes ir mūsų muitinės turi sugebėti identifikuoti, e, kokie produktai yra iš kur. Atsakymo mechanizmas negali būti formas daryboms. Todėl aš norėčiau sužinoti daugiau apie tai, kokie bus tolesni žingsniai dėgiant tą atsakamumą tiek e, su Maroku ir valstybėmis narėmis. Ačiū pirminkė. Labai ačiū daugybė klausimų komisijai užduota. Aš tikiuosi, kad Sabine Hensler pateiks mums pakankamus teisingus atsakymus. Yes, Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Lelond už tokią subalans, subalansuotą, tokį subalansuotą pranešimą, už jos uh, gerą darbą. Mes palankiai žiūrime į šį pranešimą. Norėčiau dar priminti, koks svarbus yra šis susitarimas, kad investicijų stabilumas regione būtų užtikrintas. Jis taip pat svarbus bendradarbiavimui su Maroku ne tik priekybos srityje. Tai taip pat svarbu labai ir vakarų Saharos gyventojams ir jų socialiniai ekonominiai ir aplinkosauginiai situacijai ir tolesniam vystimuisi. Buvo nemažai kalbama apie produktų atsekamumą, mm, sakoma, klausiama, kokiu priemoniu čia komisija pasiūlys, tai galbūt aš mm, papasakosiu, kur mes esame ir pristatysiu tris koncepcijas. Pirmiausia, atsekamumas keičiantis informaciją. Tas mechanizmas numatytas pačiame susitarime su Maroku, tai yra bent jau kartą metuose bus keičiamas informacija per asociacijos komitetą. Ir dabar su Maroko partneriais mes e, svarstome, kokio turinio informacija bus keičiamasi. Marokas iš esmės pritarė mūsų pasiūlymui ir bus keičiamas informacija visais klausimais, kurie yra komisijos pranešime tvarumas, e, gamyba, pagrindinių produktų gamyba, vystimosi planai ir taip toliau. Tuo būdu mes gausime labai išsame informaciją daugeliu e, klausimų. Ir ta informacija vėliausia turi būti pateikta per du mėnesius e, po susitarimo įsigaliojimo, bet tikimės, kad ir anksčiau tą informaciją gausime. Toliau kitas e, e, klausimas, kurį irgi parlamentarai pateikė. Dabar diskutuojame apie techninį mechanizmą, kad importo duomenys galėtume gauti automatiškai. Tai yra E, duomenys apie importą iš vakarų Saharos ir čia turėtume tada statistinius duomenys realiam laikė, o ne mm, vėliau. Taigi importo metu gautume tos duomenys. Ir mes tikimės, kad toks mechanizmas jau pradės veikti pakankamai greitai. Ir Aš tikrai esu tikra, kad mes pakankamai greitai rasim sprendimą. Toliau produktų ženklinimas. Irgi ne vieną kartą šis aspektas buvo minimas ir čia noriu aiškiai pasakyti, kad ženklinimas nepatenka į šio prekybos susitarimo sritį importuojant prekes į ES, jos turi atitikti ES įstatymus. Bet ženklinimas nepatenka į šio susitarimo sritį. Tai pirmiausia, kaip jau minėjau, mes su Maroku dirbame dabar dėl informacijos keitimosi mechanizmo, kuris bus e, tokia mm, išsami informacija retroaktyviai ir taip pat statistinė informacija realiam laikė apie importą. Ir mes pateiksim Europos parlamentui mm, visą informaciją, koks bus tai sustarimas ir kaip jis veiks, bet mums labai svarbu, kad parlamentas sutiktų dėl tokio susitarimo. Poryt mes su Maroko uh, atstovais teisime, tęsime diskusijas ir tikimės, kad geras žinias netrukus galėsime atnešti ir į parlamentą. Dar pakomentuosiu kai kuriuos kitus išsakytus aspektus. Pirmiausia, dėl mm, sutikimo, gyventojų sutikimo ir ar, ar daroma tai, ko teismas prašė. Ir čia norėčiau priminti parlamento teisės tarnybos nuomonę, kurioje sakoma, kad konsultacijų procese būtent tą konsultacijų procesą galima uh, laikyti uh, kaip priemonė įsitikinti, ar vakarų Saharos gyventojai pritarė tam sustarimui. Nes teismas irgi nenurodė, kokiom priemonėm tą sutikimą reikia gauti. Tai dabar yra daroma viskas, kas protingai įmanoma tam sutikimui užsitikrinti. Polisario ir diskusijos su Polisario. Čia irgi norėčiau teisės tarnybos nuomonės, parlamento teisės tarnybos nuomonės 24 punktą pacituoti, kur sakoma, kad jungtinių tautų e, dokumente nekalbama nei apie tautos apibriešti, nei legitimumą. Polisario kaip ir yra legitimus šio proceso dalyvis, bet kas yra tie žmonės, nėra apibrėžiama. Ir galiausia buvo klausima, kodėl mes su Polisario ar su kitomis grupėmis nesiderame aš noriu pasakyti, kad mums reikia patikimos muitų partnerės, kad tie reikalavimai, e, kurių nori ES būtų įvykdyti, kad mes galėtume patikras e, atlikti ir būtume tikri, kad muitinės institucijos tas patikras deramai atliks. Taigi yra labai svarbu, žiūrint iš muitų ir muitinių e, pozicijų, kad turėtume toje šalyje patikimas institucijas. Kai mes kalbame apie lengvatinių sąlygų nustatymą. Dėkui. Turiu tris klausimus komisijai, bet tikrai labai norėčiau, kad tiksliai atsakytumėt. Otala, prašom. kai komisija sako, kad ženklinimas nepatenka į šio sustarimo sritį, tai aš norėčiau pasakyti, kad vartotojai ES turi turėti teisę galėti identifikuoti produktus, kurie atkeliauja iš vakarų Saharos. Ir kaip jūs užtikrinsite čia, kad tas mm, vartotojų teisės mes užtikrinsime, žiūrinti tarptautinę teisę. Tikrai nedaug parlamento narių sakytų, kad turint galvoje situaciją su Krymu, kažin ar logiška yra sudaryti priekybinius sustarimus su Rusija. Man susidaro įspūdis, kad e, tiek komisija, tiek daugelis E, politinių frakcijų, kaip jin nori ir išsikepti kiaušinienę, nesudaužant kiaušinių. Tai nežinau, ko mes čia pasieksim. Pana Šolc, aš irgi vieną klausimą norėčiau pateikti. Komisija laikosi savo logikos, bet komisija neatsakė Kodėl būtent tokiu būdu komisija sprendžia problemas? Kodėl neatskiria tų dalykų ir kodėl neieško būdų šalių interesam patenkinti. Jūsų logika yra bloga ir teisingumo teismas tą sakė. Tai kodėl jūs vis tiek laikotės savo? Ir pona Šuster, ar aš aiškiai supratau, kad Polisario frontas yra prieš. Ar jie pritarė, kad mes viską, ar jie pritarė, nes mes padarėm viską, kas įmanoma. Jungtinės tautos Polisario frontą pripažįsta kaip teisinį, tokį teisėtą vakarų Saharos atstovą. Jungtinės tautos priima tą polisario frontą kaip teisėtą instituciją ar teisėtą atstovą, tai polisario sakys ne. O ką sako jungtinių tautų specialusis pasiuntinys? Ar čia mes skatinam konfliktą, ar mes e, jį sprendžiam? Čia yra labai svarbus klausimas ir čia neužtenka tų diplomatinių tokių ėjimų apylankom. Dėkui, tai dabar komisija tikiuosi atsakys į klausimus ir tikiuosi, kad ir išorės veiksmų tarnyba irgi pakomentuos. Dėkui. Pone Hutela, norėčiau atsakyti kalbant apie ženklinimą, yra ES atitinkami teisės aktai, kurie galioja visiems produktam, kurie atkeliauja į ES rinką. Tai lygiai taip pat jie galės ir produktam iš vakarų Saharos. Čia tikrai nebus kažkokių kitokių taisyklių. Dėl polisarijo. Tai čia suteiksiu žodį kolegai iš išorės veiksmų tarnybos, bet dar kolega iš taksud generalinio direktorato kai kurios techninius dalykus pakomentuotų. Dėkoju. Tai pona Šolcas e, klausė, kodėl mūsų tokia logika. Tai tik vienintelis būdas, kuris įmanomas nustatyti lengvatinės sąlygas importui iš vakarų Saharos. Kito, kitų galimybių dabartinėmis sąlygomis neturime. Dabar išorės veiksmų tarnybą prašom. Dėkui. Konsultacijos apėmė e, į konsultacijas ir polisario buvo įtrauktas be kitų nevyriausybinių suinteresuotųjų asmenų, taip pat e, Maroko išrinktus atstovus, regioninės tarybas ir panašias struktūras vakarų Saharoje. Taigi mes bandėme e, kalbėtis su Polisarijo šią temą ir klausėme, ar jie pritartų ar ne. Jie neatsakė pozityviai, jie nepriemė mūsų pakvietimo, mes ne vieną kartą jį kartojome. Tai jie nei, nei priemė pakvietimą, nei kaip nors į tai atsakė. Tai toks ir būtų mano atsakymas į klausimą, bet polisarijo, po to, kai pirmą kartą su jais bandėme pasikalbėti, paskelbė pranešimą spaudai, kur aiškiai pasakė, kad jie nepritarė šiam susitarimui ne dėl to, kad yra toks susitarimas, bet todėl, kad ES nelaiko juos vieninteliu mm, dėrybų partneriu šiuose dėrybose. Tai čia daugiau yra toks politinis momentas ir, ir tokia yra ir situacija. Kodėl ES negali Polisarijo kaip vienintelio dėrybų mm, partnerio laikyti, tai atsakymas yra labai paprastas. Niekas iš ES valstybių narių, išskyrus jungtinių tautų, e, e, nei viena iš ES valstybių narių, nei Polisarijo nepripažįsta uh, nei ta Saharos arabų demokratinė respublika. Niekas iš ES narių nepripažįsta šių dviejų vienetų. Ir į tai mes per dėrybas turim atsižvelgti. O, o politinė realybė kaip ir ati, paprastai derinama prie diplomatinių veiksmų Ir dar keletą komentarų turėčiau. Ką galvoja jungtinės tautos buvo klausima apie visą tai ir kodėl skubama dabar, kodėl komisija skuba. Tokie buvo komentarai. Pirmiausia, turbūt esate girdėję, kad prieš keletą mėnesių Kioleris kalbėjo ir šiame ir kitame komitete. Ir čia buvo sakoma, kad ES ir kitos šalis turi laikytis tarptautinės teisės, jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų ir veikti taip, kad tai nekenktų vakarų, jungtinių tautų procesams vykdomiems vakarų Saharoje. Ir tas susitarimas, kurį mes čia turime, atitinka būtent jungtinių tautų sąlygas. Nei jis kenkia, nei jis kertasi su jungtinių tautų taisyklėmis. Dabar buvo klausima, kodėl mes nelaukiame ketvirtos gruodžio, o skubame tai neužmirškime, kad diskusijos, kurios planuojamos ketvirtai ir penktai gruodžio Ženevoje, bus pirmos per dešimtmetį. Ir tikrai tai nebus paskutinis e, susitikimas šiame procese. Tie susitikimai tarp uh, pusių, kurių pozicijos visiškai priešingos, uh, vyks ir toliau. Nes reiks laiko tam konsensusui pasiekti, uh, pasiekti tam, kas abiem šalim būtų, abiem pusėm būtų primtinas susitarimas. Taigi gruodžio ketvirtos sustikimas yra tik vienas žingsnis šiame procese. Ir jei mes atidėsime viską iki tol, kol bus aiškus susitarimas e, dėl jungtinių tautų vykdomo proceso, tai čia jau įžengsime į kitą parlamento kadenciją. Dabar mūsų, parlam, mūsų pranešėja ponė Lelond. Bon. Dėkoju. Aš norėčiau sugrįžti prie jungtinių tautų procesus ir pono Tolerio yra saugumo tarybos rezoliucija 2285 dėl Nurso mm, pradėsimo. Liktai šešis mėnesius buvo nuspręsta pra, pa, pa, pratesti, o ne metus, taip kad procesas pagreitės, kadangi dar iki 31 iki 30 e, balandžio reikės rasti sprendimą. Taigi e, su kalendorinėmis datomis sudėtinga, kita vertus mes turėjome progos susitikti su kolerio atstovais, taip pat su juo irgi susitiksime netrukus. Mūsų darbo tvarkė turi būti vykdoma iki galo. Bet kokiu atveju mums buvo mm, pasakyta, kad, e, iki, kad, kad turime laukti iki 4-5 gruodžio susitikimo, kad galėtumėm balsuoti. Abidvi, ab, abu du klausimai yra atskirti vienas nuo kito. Aš manau, kad tai yra visiškai aiškus dalykas, bet to aš supratau, e, kad e, iš pono Kolerio, kad jie patys e, misiją vietoje vykdė ir jiems susidarė maždaug tokia pati uh, nuomonė, maždaug taip pat jie visą tą situaciją jaučia kaip ir mes. Nežinau, ar jie e, kalbėjo konkrečiau apie Maroką, tačiau aš savo pranešime pasakiau, kad labai stebina, kaip to, ta, tos geografinės platumos vystosi ekonomiškai. Bet kokiu atveju reikės laikytis darbo atvarkės. Atsakysiu Marielai dabar. Mes turime labai uh, E, griežtai laikytis atsekamumo principų, labai svarbu žinoti, iš kur ir kokie produktai keliauja e, iš vakarų Saharos. Mm, aišku, čia su vakarų Sahara šiek tiek e, turbūt bus uh, E, nesusišnekėjimas, gal e, konfliktas, kadangi e, ne vienodai įsivaizduojame visus terminus, bet kokiu atveju atsiekamumo reikia. Aš manau, kad viskas jau buvo pasakyta, turbūt atsakiau į visus užduotus klausimus, dar ponai Hautalai norėčiau pasakyti. The fact point mission Mes buvom tik trys - FDD, ponė Islė, ponė Eidiautala ir aš. Ir misijos metu bent jau nepajutome, kad kiltų kažkokių saugumo problemų. Nesvarbu, ar Ehm, į tą klausimą palankiai ar nepalankiai žiūri e, nevyriausybinės organizacijos, mes tų nesaugumo problemų nepajutome, tuo tarpu buvo susitikta ir su vienais, ir su kitais po tris valandas. E, mes buvo ir taip, kad mes jų mieste vaikščiojome iki trečios valandos nakties, nekilo jokių saugumo problemų. Ekonominis vystimasis yra e, gerai, pono Kolerio mintis reikia paremti. 30 balandžio, manau, jau turėtų viskas būti pabaigta. Jau 30 metų tęsiasi visas šitas reikalas, marokiečiai taip pat turės dėti pastangas e, siekiant nustatyti geresnį atsekamumą ir turbūt visi labai dirbsime, kad tas susitarimas tenkintų visas puses. Heidi Hautala nori padaryti, paaiškinti, ką jie darė naktį trečią valandą. Taip, kadangi buvo paminėtas mano vardas, pagaliau, kadangi Aš siūliau, kad mano patirtis būtų įtraukta į pranešimą, bet man buvo pasakyta, kad tai yra privatus pastebėjimas ir nieko bendro su misija neturintis. Turiu pasakyti, kad man tai buvo patvirtinimas, kad tos pilietinės visuomenės organizacijos, kurios pasisako už apsisprendimą, patiria persiokėjimą. Ir nuo vidurnačio iki antros e, nakties matėme, kiek e, policininkų civiliniais rūbais stabdė automobilius ir kaltino veikėjus, vairuotojus, kad jie neužsidėjo saugos diržo ir atiminėjo iš jų vairuotojo pažymėjimus. Mes tais policininkais, e, esant daugybėj policijos automobilių aplinkui, e, kodėl tokie neįprasti dalykai pastebimi. Na, bet Tas pranešimas, kurį pareneš, parengė panelė Lond, yra tikrai vienpusis ir jis neapima jokių problemų, kurias buvo galima pastebėti, žvelgiant šiek tiek e, atidžiau Lajune ir Rahoje. Taip, aš galiu pasakyti, kad yra įvairių nuomonių dėl tikrovės vakarų Saharoje. Taigi, terminas pakeitimams yra lapkričio 7 diena, vidurdienis, 12 val. Lapkričio 7, 12 val. Baigiame šių trijų punktų aptarimą. 18. Labai trumpa pono Prust pastaba. Merci. Euh. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Aš manau, kad mm, galiu šį beitą papasakoti apie trilogą, apie skriningą, e, kad mes šiek tiek lenkėme darbo tvarkę. E, norėčiau patikinti, patikinti kolegas, kad savo prioritetų kaip parlamentas neatsisakome, mes pasiekėme susitarimų dėl pirmo ir antro kvestoriaus, e, kurie kalba apie apsikeitimo informaciją būsimąją sistemą, taip pat apie užsienio investicijų sistemą. Mes e, trilogą vedame nuo rytojaus, ten jau trečiasis klasteris bus aptarinėjimas, strateginiai įvairūs klausimai. Dabar manau, kad e, gal, galiu pasakyti, jog mūsų e, visas procesas vyksta sklandžiai, tikiuosi, kad bus geros dėrybos. Mes e, svarstome svarbius parlamentui ir tarybai klausimus, dėl to manau, kad dėrybos vyksta sklandžiai ir manau, kad čia galima paminėti, jog tos darybos vyksta lygybės pagrindu. E, labai aktyviai ieškome kartu su komisija ir taryba e, e, kompromiso, aktyviai dirbame su pirmininkaujančia Austrija, siekiame kaip galima greitesnio susitarimo, nes man atrodo, kad šiuo atveju laikas darbo tvarkė turėtų būti toks dalykas, kurio nereikėtų išleisti iš akių ir reikėtų laikytis. Pirmininkas, ačiū. Klausimų poronai prūstų nėra. Todėl toliau 20 klausimas, kiti klausimai nieko, kitas posėdis lapkričio 19-20 dieną. Labai ačiū, gero vakaro.